artėjant didžiojo dvidešimtuko susitikimui Meksikoje. Globalizacijos jėgos uh, ženkliai pakeitė pasaulio veidą. Tų pokyčių tempas bėgant metams padidėjo. Šių pakilimų Pasiekoje mes e, e, tapome vieni nuo kitų labiau priklausomi ir vieni kitais labiau pasikliauname. Vis daugiau žmonių, kad ir kur pasaulyje jie begyventų, e, geriau suvokia, kad egzistuoja ir kiti. Naujos technologijos sumažino atstumus ir mes vis dažniau jaučiame, kad gyvename pasaulio kaime atstumai, laiko zonos, kalbiniai skirtumai atlieka tik minimalų vaidmenį šiais laikais. Viskas vyksta tuo pačiu metu. Televizija į mūsų būtus atneša informaciją apie džiaugsmus ir nelaimės tą pačią akimirką, kai jie vyksta. Tarptautinės institucijos turi atremti kiekvienos dienos iškeliamus iššūkius. O per pastaruosius dviejus metus e, joms iškyla nemažai sunkumų tuos iššūkius atremint. Pasaulinis silpnumas sukelia regionų ir valstybių silpnumą. E, žmonės tikisi politinių atsakymų pasaulinės krizės kontekste. Davoso pasaulinėme ekonomikos forume įvykusiame 2009 metais Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas pareiškė, Naujos krizės reikalauja naujų atsakomybės formų. Reikia naujo lyderystės apibrėžimo. Reikia pasaulinės lyderystės. Bet e, ne tik pasauliniu mastu tai reikalinga. Taip pat e, reikia sukurti visų lygmenų pasaulinė valdysena, pasaulinė atsakomybė. E, Liderystė turi būti pagrįsta su vieno kitų poreikių supratimu ir aplinkybių suvokimu. Pasaulio valdysena yra santykinai nauja savoka, tačiau ją pagrindžiančios idėjos e, turi gilę šaknis. Tarptautinis bendradarbiavimas siekiant atremti bendrus iššūkius, e, su kuriais pavienės valstybės negalėtų susidoroti. Pasaulio valdysenos, globalios valdysenos savoka iš pradžių apsiribodavo taika ir saugumu. Dabar ji mm, labai ženkliai išaugo ir e, problemų, kurias galime išspręsti tik globaliai dirbdami, pasauliniu mastu dirbdami, e, kiekiai išaugo. Šiandien turime finansų ir ekonomikos krizę, rytoj iškils e, aplinkosaugos klimato iššūkiai, biologiniai vairoviai kyla grėsmė, brandolinio ginklo platinimo problemos egzistuoja, priekyba žmonėmis, grėsmė sveikatai, įvairios epidemijos, pagalba besivystančiam šalims. Visą tai reikalauja e, atsako. Labai nedaug e, šiais laikais žmonėje iškylančių problemų nėra tarptautinės. Ir vis labiau tampa aišku, kad e, tradicinės priemonės ir mm, visi priemonių, viso, priemonių komplektai, kurie parengti, netitinka šio laikinių iššūkių, nebegali išspręsti iškylančių problemų. Pati tarptautinė teisė e, šiuo metu jau e, nebetelpa į savo rėmus. Jungtinių tautų ir ES e, vienbalsiškumo uh, reikalavimai kartais trukdo priimti teisingus sprendimus geriausių laikų, turiu galvoje pakankamai anksti. Tarptautinių institucijų ir forumų atstovavimo reforma atspindi 21 amžiaus realybę yra netidėliotinai reikalinga, ypač dabar, kai uh, E, naujai iškyla ekonomiškai stiprios valstybės. Tai reiškia, kad pasaulio priekybos organizacija ir tarptautinis valiutų fondas turės keistis. Turės būti atnaujintos pastangos reformuoti e, tau, e, jungtinių tautų organizaciją ir jos saugumo tarnybą. Didysis aštuonieštukas virto didžiojo dvidešimtuku Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija e, sustiprėjo plėtros ir vystimos taip pat. Šiandienos e, realybė rodo, kad didysis dvidešimtukas tarptautinėje arenoje įgyja vis e, rimtesnį ir svarbesnį vaidmenį. Visi žinome, kad didysis dvidešimtukas Mes žinome, kad yra reikalingas atviras konstruktyvus dialogas ar pramoninių valstybių ir naujai atsirandančių e, ekonomiškai stiprių šalių. Tai būtina sprendžiant svarbiausius klausimus. Didyšis dvidešimtukas atlieka pagrindinį vaidmenį nuo pat e, finansų ir ekonominės krizės pradžios 2008 metais. Nuo pat to laiko didžiojo dvidešimtuko valstybės bendradarbiavo, siekdamos sustiprinti tarptautinę finansų rinką. E, kartu jos kartu siekia įveikti protekcionizmą. Tačiau ne visos didžiojo dvidešimtuko iniciatyvos E, įgyventin, pasiekė savo tikslą. Tiesą sakant, kai kurios jų net e, neišjudėjo iš vietos. Štai pažvelkime į Bazelio procesą. Tarptautiniai interesai vėl pradėjo skirtis ir pradėjo trukdyti pagrindinių valstybių E, bendradarbiavimo dvasiai, kuria pulsavo pirmasis didžiojo dvidešimtuko vadovų susitikimas. Dabar ta bendradarbiavimo dvasia e, buvo pakeista politinė e, pusiausviros toka. Visi žinome, kad didysis dvidešimtukas suvaidins labai svarbų vaidmenį formuojant tarptautinius santykius ateityje. Kaip Paskalis Amy sakė, Lamy sakė, nepaisant to, kad daugelis žmonių mano, didysis dvidešimtukas nėra pasaulio vyriausybė. Tai yra labai svarbus bendro sudėtingo e, dėlionės, bendros sudėtingos dėlionės elementas. Kitaip tariant, didysis dvidešimtukas gali paspartinti santykius ir sprendimų prieimimą, jis gali tarnauti kitų institucijų ir organizacijų labui. Nors didysis dvidešimtukas gana sėkmingai dirba, jis iki šiol kenčia nuo legitimumo stokos. Kaip e, Europos e, išrinkto parlamento vicepirmininkas, manau, kad ši problema yra labai aktuali. Tai, kaip didžiojo dvidešimtuko nariai yra renkami, tai, kaip ten priimami sprendimai ne visuomet yra visiems aiškiai suprantama. Šveicarijos jungtinių tautų generalinės asamblėjos prezidentas Josefas Dais sakė, kad didysis dvidešimtukas yra labai svarbi priemonė sprendžiant e, tarptautinės problemas greitai. Tačiau taip pat jis pastebėjo, kad e, reikia paversti didį dvidešimtuką veiksmingesniu ir e, e, legitimesniu. Ponios ir ponai, didžiame dvidešimtuke dar glūdi daug neišnaudoto potencialo. Akivaizdu, kad tai yra busimos naujos pasaulio tvarkos pamatas. Nuo mūsų priklausys, kaip e, nauja bendradarbiavimo struktūra ateityje bus suformuota. Trūkstant e, demokratinio legitimumo, atsvaros ir kontrolės sistemos, e, ši problema turi būti sprendžiama. 2010 metais Kanada iškėlė iniciatyvą, dėl kurios e, Otavoje pirmą kartą buvo suorganizuotas didžiojo 20-ko forumas. Vėliau toks pat forumas vyko Saulė 2011 metais, o 2012 uh, Riede. Aš turėjau garbės e, ten atstovauti Europos parlamentą. Ta iniciatyva buvo labai svarbi. Tai buvo pirmasis žingsnis, kuriant iš tiesų demokratinį didžiojo dvidešimtuko uh, aspektą. Tikrai jo demokratiškumą. Akivaizdu, kad e, šis forumas dar neturi tokio autoriteto, kokį jis turėtų turėti. Ir jis nesugeba sukurti ir nulemti tarp vyriausybinės darbo tvarkės. Mes Europoje turime būti tie šaukliai, kurie e, reikšmingiausiai prisideda prie sprendimų prieimimo proceso pavertimo skaidresniais ir e, parlamentiškai kontroliuojamais. Mes norime, kad parlamento kontrolė būtų užtikrinta per e, vadovų susitikimus, per pirmininkų susitikimus. Praktiškai tai reikštų, kad e, didysis dvidešimtukas 20 E, organizuodamas savo sustikimą vienoje ar kitoje valstybėje, pakviestų ir tos valstybės e, vyriausybės vadovą ir parlamento vadovą dalyvauti. Aš labai džiaugiuosi, kad Meksika pirmininkaujanti e, didžiam dvidešimtukui dar nuo Riado laikų pademonstravo E, atvirumą šiems pasiūlymams ir reformams. Aš tikrai tuo džiaugiuosi. Diskusija, kuri šiuo metu vyksta su Europos parlamento komitetais, apima visus e, pasaulinius klausimus, kurie rūpi AFET, DEO, DEVE, e, pramonė, socialinių reikalų komitetams tie klausimai rūpi visiems komitetams ir mes dedamas pastangas remiame. Sprendimai turi būti priimti turint demokratinį pagrindą. Pirmiausia, turime išvengti ekonominės krizės. Didysis dvidešimtukas netaps legitimesnis, jeigu jis neatsivers pasaulio parlamentams, išrinktiems visuomenės atstovams visame pasaulyje. Taip yra todėl, kad sprendimai, kuriuos priima didysis dvidešimtukas, turi įtakos e, žmonių gyvenimui ir kasdienybei. Prieš visus didžiojo dvidešimtuko susitikimus delegacijos turėtų atsiskaityti nacionaliniams parlamentams. Lygiai taip pas pats turėtų būti daroma pasibaigus didėjam dešimtukui. Aš linkiu Jums geros konferencijos. Žinau, kad e, nebus lengva, ypač per rinkimų kampaniją pritraukti aukščiausio lygio vyriausybės vadovų į konferenciją. Todėl mes labai džiaugiamės ir esame dėkingi už tai, kad jūs esate čia. Ačiū. Muchísimas gracias, eh, señor eh, viceprezidente. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti eh, šešių komitetų vadovams, kurie inicijavo šį susitikimą ir aš e, per tos metus, kai atstovauju Meksikai, Europos Sąjungoje pirmą kartą turiu galimybę e, kalbėti su šešių skirtingų komitetų atstovais. Kartais būna dviejų ar trijų komitetų atstovai tik tai, taigi norėčiau dėl to ypatingai padėkoti Jums, kad e, atvykote į šį susitikimą. Norėčiau taip pat pasinaudoti progą ir pakalbėti apie e, keletą dalykų susijusių su mūsų darbo programa, kuri šiais metais jau yra e, parengta. Taip pat norėčiau pakalbėti su jumis apie prioritetus e, ir mūsų darbą šiais metais. Meksika šiuo metu pirmininkauja didžiam 20-ukui ir mes e, vykdome labai sudėtingas darybas, kadangi padėtis pasaulinė ekonomikos yra labai sunki. Mūsų darbo tvarkėje yra penki prioritetai ir jų tikslas užtikrinti pusiausvirą tarp skirtingų siekių Turime vidutinės ilgalaikės trukmės prioritetus, jais siekiama pabandyti užtikrinti testinumą tarp e, išsivyščiusių ir besivystančių šalių siekių. Kai Meksika perėmė pirmininkavimą šiai grupiai, mūsų tikslai buvo labai aiškus siekėme ne tik e, spręsti aktualiausias problemas, bet reikia suteikti, tam reikia politinio impulso iš visų narių, bet mes taip pat galvojame ir apie e, ilgesnės trukmės politinius iššūkius. Turime užtikrinti testinumą, taip pat plėtoti įsipareigojimus, kurie yra priimti per ankstesnius aukščiausio lygio susitarimus minėjau, kad tai turi būti aktualu ne tik tai išsivyščiams, bet ir besivystančiam šalims. Sakiau jau, kad e, užsibrėžėme penkių prioritetų - ekonominio stabilumo, e, struktūrinių reformų augimui ir užimtumui įgyvendinimo. Kaip visi žinote, išgyvename labai nestabilų didelį nestabilumą ekonomikos srityje. Mūsų tiklas, tikslas yra sustiprinti ūkio augimą, užtikrinti geros kokybės e, darbo vietas. Tai yra būtina sąlyga augimui užtikrinti. Mes turime sukurti, užsitikrinti privataus sektoriaus pasitikėjimą tam, kad galėtume galvoti apie ekonomikos stabilumą. Tuo pat metu turime įgyvendinti ir struktūrinės priemonės, kurios leistų užtikrinti augimą ir e, tvarias darbo vietas. Antrasis mūsų prioritetas - stiprinti finansų sistemas, taip pat e, skatinti finau, finansinį e, įtraukiamąjį elementą išsivyšiusių šalių finansų rinkose pasireiškia aukštas nestabilumo laipsnis, tai aiškiai rodo, kad mums reikia esminių reformų. Taisyklės iš esmės reformuoti taip pat e, ir besvystančiose šalyse. E, turime galvoti apie įtraukti, apie švietimą šioje srityje. Reikia mm, galvoti, kaip apsaugoti vartotojus, e, skatinti plėtrą ir mažinti skurdą. Trečiasis prioritetas. Optimizuoti tarptautinės finansų struktūras. E, mūsų ekonomika yra tarpusavėje susijusi, mums reikia stiprinti tarptautinės finansų institucijas, ypač tarptautinį valiutos fondą. Mūsų tikslas užtikri, užsitikrinti būtinas priemonės, kad galėtume kalbėti apie tvaresnį ilgalaikės trukmės augimą ir subalansuotą augimą. Vyko sutikimai su finansų ministrais, e, centrinių bankų valdytojais, buvo susitarta padidinti lėšas 430 e, milijardų dolerių, taip pat e, kurti mechanizmą, kuris leistų kaip geriau lėšas panaudoti. Ketvirtas prioritetas e, stiprinti maisto saugumo dalykus ir pabandyti sumažinti e, žaliavų kainų kitimą. Tai labai svarbus elementas. Matėme, kaip sviruoja žemės ūkija padėtis ir nuo to labiausiai kenčia e, skurdžiai gyvenantis gyventojai. Meksikos prezidentas pasakė, kad maisto kainų augimas tiesiogiai e, siejasi su skurdo didėjimu pasaulyje. Po to, kai susitiko e, vystimo klausimais užsiimanti darbo grupė, e, buvo suformuluotas kelios e, iniciatyvos, pavyzdžiui, traukti e, privatų sektorių, kaip e, skatinti investuoti, ypač besivystančiame pasaulyje. Taip pat e, reikia pasižiūrėti į viešąją politiką, kad būtų galima e, pagerinti galimybę smulkiems gamintojams gaminti. Penktasis prioritetas e, - kova su klimato kaita ir tvarios plėtros skatinimas Meksika kaip e, pirmininkaujanti šalis e, e, skiriasi nuo ankstesnių, anksčiau pirmininkaujusių šalių dėl to, kad mūsų ekonominio augimo modelis galėtų būti e, išnagrinėtas, e, galima būtų pasižiūrėti, kokį poveikį jisai turi aplinkai nes tai susijęs su ekonomikos, socialinė plėtra. Tai, į ką daugiausiai dėmesio kreipiame, yra tradiciniai dalykai. Bandome rasti konkrečias priemonės skatinti augimui, inovacijoms, moksliniams tyrimams. Norime kad mūsų darbo tvarkė apimtų visas rytis ir apie tai kalbama visose G20 darbo grupėse. Kalbame e, apie klausimus iš įvairių perspektyvų, reikia naujų galimybių rinkoms, e, verslui. E, mūsų iniciatyvos turi aštuonis ramščius, struktūrinės reformos, subsidijų, subsidijų mažinimas iškasniam kūrui, energijos taupimas, tvarios infrastruktūros, maisto saugumas, bendradarbiavimas veiksmų skatinant vystimasi, darbo vietos, finansavimas, jų. Taip pat galvojame apie tai, kaip užtikrinti naujas sinergijas. Ir nenorime, kad mūsų darbą dubliuotų kitos tarptautinės organizacijos, kaip kad pavyzdžiui Rio plus 20 konferencija, kuri vyks po mūsų aukščiausio lygio sutikimo. Mes e, žiūrime į skirtingus išsivystimo lygius įvairiose šalise. Meksika kaip pirmininkaujanti šalis labai sunkiai įtikino 20 kitų 20 e, narių, kokia svarbi yra žalioji darbo tvarkė, kaip svarbu didžiam 20-ukui prisimti šią darbo tvarkę, kad e, tuo turėtų užsimti ne tik tai formai, kurie sprendžia aplinkos saugos klausimus, pavyzdžiui, Junktinių tautų klimato kaitos konferencija. Mes manome, jog labai svarbu yra galvoti apie žalę jaugimą, kuris e, atsižvelgtų į aplinką. Meksika yra tvirtai įsitikinusi, kad didysis dvidešimtukas turėtų e, skatinti pasaulinę ekonomiką vystimas visose šalise. Tik tai sutelkę veiksmus galėsime pasiekti užsibrieštų tikslų ir e, atremti iššūkius. Būtent dėl šios priežasties mes esame apsisprendę pakviesti svarbės regionuose šalis, kaip Kačilė, Etijopija, Benina, tarp kitų prisijungti prie e, didžiojo dvidešimtuko diskusijų kad e, pasiektume savo tikslų pagal prioritetus. Mes e, e, įgyvendama tam tikrą darbotvarkę vyko trys taip vadinami šerpų susitikimai ministrų, centrinių bankų valdytojų, užsienio reikalų ministrų susitikimas, taip pat ekonomikos ir finansų ministrų susitikimas, darbo, turizmo ministrų susitikimai ir e, ministrų atsakingų žemės ūkį. Stikimai. Su kitų šalių atstovais, tarptautinių organizacijų atstovais susitikome, su akademinio pasaulio atstovais, e, su e, įvairiais e, idėjų centrais, verslas 20 grupės atstovais. Sutikome E, taip pat su pilietinės visuomenės atstovams. Mes e, kūrėme darbo grupės vystimos išvarių technologijų, plėtotės, antikorupcijos e, darbo grupės. Susitikimų išvados bus varstomos viršūnių sutikime, kuris vyks birželio 18-19. E, susitiko taip pat e, darbo grupės gegužės mėnesį pradžioje, kad būtų galima aptarti e, galimas rekomendacijas, kurias reikėtų pateikti vadovų sutikime valstybių ir vyriausybių vadovams, tai susijęs saugimu, maisto saugumu ir infrastruktūros plėtote kaip ir kitose sritise, e, kurios jau nagrinėjamos nuo 2010 metų, mes norėtume paskatinti toliau tvarų augimą e, mažiau išsivyščiusiose šalyse. E, grupė susitiko su pilietinės visuomenės verslo atstovais ir buvo kalbama apie tarpusavio interesus plėtros srityje. Meksikos e, prioritetai numatyti 20-ko e, darbui tikriausiai tikimės leis pasiekti mums e, pozityvių rezultatų ne tik grupės nariams, bet ir plačiau tarptautiniai bendruomeniai. Meksika, kuri šiuo metu pirmininkauja didžiam 20-ukui ir toliau sieks pagerinti labai sudėtingą ekonominę ir finansų padėtį. Ir tuo pačiu metu mes e, žiūrime į priemonės, kurios leistų ateitie išvengti panašių situacijų. Dabartinė krizė Europos Sąjungoje turi neigiamo poveikio visiems, ne tik europiečiams, kadangi mes gyvename globaliame pasaulyje. E, prezidentas Kalderonas neseniai pareiškė, kad jeigu e, nuskęs laivas, tai paskęsime visi. Dėl šios priežasties turime bendradarbiauti ir pademonstruoti tarptautinį solidarumą sunkumo akivaizdoje. Gerbimas parlamento vicepirmininkė, Labai atidžiai išklausiau jūsų žodžių apie e, didžiojo dvidešimtuko darbo rezultatus, apie tai, kad reikėtų juos e, pranešti Europos e, parlamentui. Ir aš labai mielai įsipareigoju po e, susitikimo atvykti pas jūs ir pristatyti rezultatus. Tikrai mielai tą padarysiu, papasakosiu, kas buvo svarstoma per vadovų susitikimą. Ir e, galėsime pasižiūrėti, kaip e, pasaulyje parlamentai, įskaitant Europos parlamentą, gali įnešti savo indėlį, kad užtikrintų, jog šis renginys būtų sėkmingas. Labai ačiū. Labai ačiū už pranešimą. Labai ačiū už jūsų žodžius, patarimus. O dabar jau pradėsime pirmąjį posėdį. Man labai malonu. Tuo, kad ponas Asko, vicepirmininkas yra su mumis, norėčiau pasveikinti jūs ir padėkoti už jūsų paramą. Nes ponas Broko nėra šiandien čia. Taigi ačiū, aš sutikiu jums žodį. All right, thank you very much. That's Labai ačiū, negaiškime laiko, nes ir tai truputėlį jau atsiliekame nuo darbų tvarkės. Dabar norėčiau pradėti pirmąjį posėdį. Ir jis vadinasi, su kokiais iššūkiais susidurėme 21 amžiuje. Mes turime gerbiamų svečių. Taip, ponia Gabriela Ramos, Daniel Belbel, Daniel Gross ir nuoširdžiai jūs sveikinu atvykus čia. Taip, pas mus bus e, du nariai, ponas Hokmark ir ponas Deva, jūs aš čia matote. Ir jie a, e, tiesiog atsakys į pastabas, kurias išreikš kalbėtojai. Taigi visi turi po 10 minučių, ponia Gabriela Ramos, 10 minučių jūsų pranešimui. Labai ačiū. Norėčiau pasakyti, kad man labai malonu čia dalyvauti iš viso atvykti į Europos parlamentą ir kalbėti šitokiais klausimais ir taip pat pasveikinti savo draugą, ambasadorių Meksikos ir pakalbėti su jumis apie tai, kokia yra mūsų nuomonė apie didį dvidešimtuką ir tuos iššūkius, su kuriais susiduria. Galbūt reikėtų paklausti, kodėl BPO? Kodėl? Todėl, kad tiesiog dažnai jas kreipiasi kreiptis pagalbos, analitinės pagalbos. Uh, Ir o, jų veikla apima labai skirtingas rytis. Ir kultūra, ir žimtumas, ir saugos dalykai. Jau mes bendradarbiaujame nuo pačios pradžios, nuo Pittsburgo. Ir dabar, e, pirmininkaujant e, Meksikai, norėčiau pasakyti, kad labai malonu su jais dirbti. Ir ypač, kada kalbame apie žalėją plėtrą. Tai yra tai e, tas dalykas, be kurio negalime nepaminėti, kalbant apie pasaulinę ekonomiką. Na, jeigu paklausime, e, kodėl mums reikia stiprinti tą globalinį bendradarbiavimą, reikia pasižiūrėti, kokioje situacijoje mes dabar esame atsidūrę. Taip, e, mes turime labai plačią, sudėtingą darbo tvarkę, kuri remiasi keliais ramšiais pagrindiniais. Mes vis dar kalbame apie tai, kaip reikia gelbėti bankus, apie tai, kaip prasė pusiausvyrą, kalbame apie tiesiog valstybių skolas ir, man atrodo, jau penktaisiais krizės metais mes jau iš tikrųjų turėjome daugiau pasiekti sprendžiant šito dalykus. Mes tikėjomės, pininkavome, kad jau tokie netidėliuoti atvejai jau praeitie ir mes galėsime daugiau dėmesio sutel sutelkti į ekonomikos augimą. Meksikoje mes taip pat tikėmės, kad krizės situaciją, grįžta ir jaučiame, kad tiesiog padėtis e, darosi sutinkesnė kasdien. Dalyvavau šarpa e, susitikimuose ir per paskutinį susitikimą mes pateikėme uh, visada uh, tokias perspektyvas. Uh, E, nors matėme, kad vis dėlto yra pasiekta pažangos Europos e, ekonomikoje, pavyzdžiui, kad ir Japoniją pasižiūrėsime, bet reikia patvirtinti faktą, kad Europa vis dėlto dar e, atsilieka. Čia mes nematome didelės pažangos ir netgi galbūt smunka kasdien ir reikia kalbėti apie tuos klausimus, tas problemas, kurios jau buvo sprendžiama. Taigi reikia iš tikrųjų spręsti bankų situaciją, ieškoti finansinių išteklių ir reikia pasakyti, kad Europa turi išteklių, kurie padėtų spręsti šitą situaciją ir kurie galėtų taisyti padėtį. Na, dėl valdymo. Aš kalbu apie tokius tris pagrindinius dalykus. Taigi, ar galime mes dirbti kartu, kolektyviai? Ką mes turime galvoje? Uh, didysis dvidešimtukas labai aktyviai dirba, spręsdamas tam tikrus labai svarbius klausimus, pavyzdžiui, krizės atvejus, karo išvengimo. Bet dabar mes tiesiog kalbam apie tokį kolegialų padėties, kolegialų ekonomikos problemų sprendimą. Bet netgi, kada mes kalbame apie nepaprastąją padėtį, bet mes tiesiog kalbame apie ilgalaikį ekonomikos augimą ir tai, kokiu pagrindu šitą ekonomiką auks. Uh, Tai ne tik e, tai klausimas, žodžiu, su kokiamis krizėmis susidurime, bet e, tai kokius, pavyzdžiui, e, kokią įtaką turės, kokius padarinius turės šitas krizės kai kuriuom šalim. Taigi reikia kalbėti apie naujus ekonomikos augimo šaltinius. Mūsų ministerijoje mes patikėme keletą pasiūlymų. Jie susiję su, pavyzdžiui, gebėjimu skatinimu Taip pat patikėme kai kurios dalykus susijusius su e, lytimi. Man atrodo, kad moteris iš tikrųjų yra tas dar neišnaudotas e, išteklius. E, taip kalbame apie žiniomis grįstų turtu ir galimybėmis. Na ir tuo labiau, kai matome nepaprastai sudėtingą padėtį Graikijoje, visą tai tampa dar labiau svarbesniu. Taigi svarbu, kad vyriausybės kartu susirinkusios prastojos ir sakyčiau, kad didysis dvidešimtukas patys save atstovauja. Taigi mes e, Turėčiau pasakyti, kad Tad kai aš kalbu su kolegomis didžiojo 20-ko e, grupėje, sako, kad mes atstovaujame savo. Mes visiškai neketiname e, atstovauti kam nors, kas nepriklauso mūsų grupėje. Ir man atrodo, kad didžiausia paslauga, kurią gali padaryti e, didysis 20-kas, turėdamas teikdami 20 procentų BVP, yra tiesiog atstovauti savam ir dirbti tai būtų viso pasaulio ekonomikų naudai. Ir žinoma, vėl svarbu tai, kas vyksta vadovų lygmenyje. Jau vien todėl, kad tiesiog tai suteikia vienodai svarų žodį visiems. Ekonomikos prasme tai labai svarbu. Ir be to, tai, kad galima šitą situaciją valdyti. Žinoma, tarptautinės organizacijos tiesiog nevadovauja politiniams procesams, tačiau mes matome, kaip labai dažnai sunku pastumėti kokį procesą, bet svarbu, kad šita grupė dirbtų kartu ir kad jie diskutuotų svarbius dalykus ir pateikti pasiūlymus kartais tai būna labai sunkios politinės diskusijos. Dėl legitimumo, kaip jau sakiau, mums reikėtų žiūrėti į tą grupę, kuri atstovauja savo ir kuri yra dalis žymiai platesnės to valdymo architektūros, kuri ne, nepakeičia jokios kitos uh, institucijos. Kaip ambasadoris minėjo, kad mes kalbame, uh, pavyzdžiui, apie tą žalį augimą, žalį plėtrą, tai nepakeis OECD e, programos. Uh, kada kalbama apie prekybą, paprastai kalb, yra remiamas pas procesas. Taigi, ne, vis dėlto nepamirškime e, realaus gyvenimo, kad nesvarbu, e, ko pasiektų didysis dvidešimtukas, sakysime, prekybos rytyje, ir ką jie gali pasiekti, va, būtent šito žaliosios plėtros žaliojo augimo srityje. Jeigu jos nepradės, jeigu šalis nepradės diskutuoti apie tai, kiek, pavyzdžiui, pakils temperatūra, kaip e, klimatas keisis, tiesiog pakalbėkime apie realius dalykus, kaip apie mokesčius šioje srityje, kaip apie atsinaujinės energijas, kaip sumažinsime visas tas subsidijas. Tai jau, man atrodo, labai senai yra dalis mūsų darbo tvarkės. Tai yra šitie klausimai, kuriuos iš tikrųjų reikėtų spręsti o nesimti e, spręsti kažkokias problemas, kurios labiau priklauso kitom institucijom. Ir man atrodo, e, tai būti neformalus, e, neformali institucija, atvira visiems e, ir parlamentarams. Ir tai iš tikrųjų suteikia didelį pagrindą konsultacijoms, diskusijoms įvairiausiose srityse. Apskritai sakyčiau, kaip ponas Karas jau pradžioje sakė, čia mes tiesiog e, veikdami stengiamės tiesiog išvengti pačių liūdniausių padarin, krizės padarinių. A, tiesiog reikia suburti pagrindinius a, dalyvius. A, taip pat reikia prisimti tą iššūkį, a, kaip galima būtų nukreipti a, ekonomiką, pasaulio ekonomiką, žinai, tvaresnę padėtį. Negalima pamiršti nei vieno klausimo, nei vienos ryties tie sprendimai, kuriuo, kurie bus priimti, jie bus priimti ES, ES institucijose. Ir didysis dvidešimtukas turėtų a, imtis šitų klausimų, šitų pagrindinių dalykų. Žinoma, ne, ne tik Europą, mes turime galvoje visą šalis, kada kalbame apie pusiausvėros nebuvimą. Žinoma, kiekvienoje atskiroje šalyje kyla savus problemos, bet mums reikia tiesiog būti atviriem ir ieškoti sprendimų, kurie padarytų didį 20-ką prasmingesnį grupę. Taip, lengva būtų pasakyti, taip. Na, visi turi ieškoti kažkokius na, būdų, manevrant būdų, kai kainos šitaip kyla, bet sakyčiau, kad visose šalyse ekonominės sąlygos yra visiškai skirtingos, kurios reikalauja skirtingų politinių sprendimų. Uh, Ir žinoma, tie kolektyviniai veiksmai yra vienas dalykas, bet kada jūs susidurite su tiesioginiu visiško griuvimo ekonomikos pavojumi, tada, žinoma, reikia kitaip žiūrėti. Ačiū labai uždėmesi. Labai ačiū. Šties, kai uh naujai pasiskirsto gale, reikia ieškoti kitokios e, e, sąrangos, institucijų sąrangos. Mūsų institucijų sąranga atspindi antro pasaulinio karo pabaigą ir atspindi galios pasiskirstimą tuo metu. Tačiau bėgant laikui gale perpasiskirsti. Didžiojo dvidešimtuko pozityvioji pusė yra ta, kad jis nebando įsikišti į esamą institucijų sąrangą, bet bando sukurti naują formą, kuriame didžiosios valstybės, ypač naujai iškilusios valstybės turi galimybę e, išnaudoti naujus e, sistemos įstukiamus įgaliojimus. Ponas Daniel Gross. Thank you very much. Ačiū. Aš kaip e, nepriklausomas stebėtojas būsiu mažiau diplomatiškas ir kalbėsiu atviriau. Iš savo pozicijos Manau, kad didysis dvidešimtukas yra labai naudingas formas, tačiau turiu pasakyti, kad gana sunku būtų išvelgti, kaip jis galėtų valdyti pasaulio ekonomiką be dabartinės finansų krizės. Aišku, buvo naudinga sukviesti didžiųjų valstybių vadovus e, į vieną vietą ir bandyti rasti bendrą poziciją, bet krizės atveju E, dažniausiai kiekviena valstybė elgesi taip, kas jiems atrodo patraukliau vidaus politikos požiūrių. E, reikia pasakyti, kad didžiojo dvidešimtuko pareigos, kaip ir buvo minėta, nesikiša į veikiančių ir sukurtų institucijų struktūrą. Turiu galvoje šiuo atveju tarptautinio valiutos fondo e, sistemą, kuri priima svarbius sprendimus kasdien. E, Ir manęs buvo paprašta pristatyti Europos parlamentui neseniai atliktą studiją apie eurozonos išorinį atstovavimą. Eurozoną be abejo mes aptarėme e, skirtingose formuose, bet čia aš norėčiau labai glaustai sutelkti dėmesį į TVF, nes tai yra ta institucija, kuri iš, tiesmų, iš tiesų galėtų kažką pakeisti. Ir salėje yra tokių žmonių kaip Lorenzo, kuris pateiks konkrečesnių pasiūlymų vėliau kalbėdamas. Mes iš esmės e, sekame jo žingsniais. Jūs visi žinote, kad TVF e, veikia e, valstybių narių pagrindų, jiegi yra susijusi su fiskalinė politika, tarptautinė valiutų Tarptautinis valiutų fondas, tai yra viskas suprantama, kad čia daugiausia kalbama apie fiskalinius reikalus. Ir iki pat šiol dažniausiai būdavo sakoma, kad eurozona bendrai negali būti atstovaujama TVF, nes ji turi e, daug skirtingų fiskalinių politikų. E, Europos centrinis bankas yra stebė, stebinti institucija, todėl ji turi vengti TVF kaip stebėtojo. TVF tikrasis vaidmuo yra fiskalinis, o eurozona kaip ir neturi fiskalinės valdžios. E, ar tai būtų į gerą ar į blogą, bet reikalai keičiasi. Keičiasi, kai e, atsiranda EMS, e, Europos stabilumo mechanizmas ir yra kiti rengiami žingsniai šioje srityje. Negaliu nuspėti, kaip e, tie reikalai susiklostys toliau. Dabar pirmininkai apie tai galvoja, bet reikia pasakyti, kad eurozona dabar kaip tik rengia fiskalinės valdžios tam tikrą projektą. Ir manau, kad vėliau kalbėsintieji tai detaliau pristatys. Mūsų pasiūlymas būtų gana paprastas sakome, kad valstybių narių, eurozonos valstybių narių fiskaliniai interesai tarptautinėme valiutos fonde galėtų e, būti e, suvaldyti per tarptau, Europos stabilumo mechanizmą. Tai bus institucija, kuri e, turės juridinio asmens statusą pagal tarptautinę teisę, nereiks keisti sutarties, nereiks keisti TVF statuto, reikės tik formalaus ar neformalaus susitarimo tarp eurozonos valstybių narių ir taip jų interesai tarptautinėme valiutos fonde bus atsavami per, Europos, per ESM. Ir greičiausiai tai darys e, val, direktorius, priklausomai koks asmuo tuo metu dirbs, vadovaudamasis finansų ministrų, eurozonos finansų ministrų de facto nurodymais, nes iš esmėsgi tie finansų ministrai sudaro ESM valdybą. Jau šiandien matome tam tikrą planą, kaip ateityje eurozona bus atstovaujama. Mes žinome, kad galėsime sekti daugelio valstybių narių praktiką ir sakyti, kad asmuo atstovaujantis eurozoną turi būti paskirtas ESM e finansų ministrų ir Europos centrinio banko pirmininko. E, daugelis valstybių narių taip daro ir taip jos yra atstovaujamos fiskalinių ir pinigų lygių. Pavyzdžiui, Vokietija siunčia e, Bundesbanko direktorių ir finansų viceministrą. Taigi aš manyčiau, kad reikia pirmiausia galvoti apie galutinį tikslą kaip galime pasiekti galutinį tikslą be esminių pokyčių. E, čia ataskaitoje mes sakome, kad būtų galima vieną ar kitą padaryti be formalių sutarčių pakeitimų. Kitas dalykas, e, turime e, įsteigti čia Bruselėje komitetą, kuris būtų Eurozonos darbo grupės pakomitetis padalinys tam tikras ir e, jame dirbtų nacionaliniai pareigūnai, turintis pakankamai galios e, savo valstybėse. Taip jie galėtų atstovauti savo nacionalinių finansų ministerijų nuomonę. E, ši, šis komitetas kartą susitikdamas per mėnesį galėtų labai didžiai stebėti, kaip vyksta TVF bet greičiausiai jiems reikės posėdžiauti keletą kartų per mėnesį, kad galėtų atidžiai stebėti TVR darbo tvarkę ir suformuluoti bendrą poziciją. Žinome, kad praktiškai gana sunku yra pasiekti bendrą poziciją, ypač kai tą reikia daryti dėl daugelio klausimų ir per trumpą laiką. Todėl mes pasiūlėme, kad būtų gana, priimta gana e, paprasta procedūra pakoreguota. Galima būtų sakyti, kad ši grupė, komitetas ar pakomitetis turėtų turėti sekretoriatą pakankamai didelį, kad jis galėtų stebėti TVF e, darbo tvarkės visus klausimus. Tas sekretoriatas teiktų pasiūlymus. Ir jeigu tie pasiūlymai nebūtų priimti e, komiteto daugumos, tai būtų susitarta, kad TVF niekas nekalbės, niekas iš eurozonos valstybių narių ten nepasisakys tai jau e, tarnautų kaip tam tikra paskata pasiekti susitarimą vienai per kitaip dar prieš TVF posėdžius ir eurozonos balsas galėtų visuomet būti išgersas. O po to galėtumėm žengti dar vieną žingsnį į priekį, vėlgi be jokių formalių pakeitimų. Tiesiog susitartume, kad šio komiteto sekretariato nuostatos ar pasiūlymai uh, E, turėtų būti traktuojami kaip priimti, jeigu prieš nebalsuos didžioji dauguma. Turbūt iš e, kitų, e, kitų tokių panašių pavyzdžių rastumėt. Eurozona tokiu būdu galėtų rasti bendrą poziciją, nekaisdama iš esmės teisės sistemos. Žinoma, reikėtų pasakyti, kad tas pakomitetis turėtų suderinti savo veiklą su Europos parlamentu, bet aš įsivaizduoju, kad jūsų parlamente yra pakankamai kompetencijos ir ekspertų, kurie galėtų tokį darbą stebėti. Apibendrindamas, galiu pasakyti, kad mano pozicija šiuo metu yra tokia. Eurozona šių pasauliniuose formuose yra labai menkai atstovaujama. Ne didžiojo dvidešimtuko lygmenių, bet e, tuo lygmenių, kuris realiai valdo pasaulio ekonomiką, tai yra e, tarptautinėme valiutos fonde. E, Tačiau būtų galima pasiekti ženklios pažangos pagal dabartinę e, sistemą, jeigu tik eurozona sugebės įgauti stabilų fiskalinį pamatą. Tada galėtume pasakyti, kad yra institucija, kuri gali formaliai atstovauti eurozoną TVF. Be to reikėtų šiokių tokių teisinių pakeitimų, o ne sutarties pakeitimų, ir tarp eurozonos valstybių narių yra pasiektas, e, sus, turi būti pasiektas sustarimas. Manom, kad jau dabar pribrendo laikas pagalvoti konkrečiau, ką mes galėtume padaryti šią linkmę. Ačiū. Yes, these... Dėkuoju, ponė Gros. Uh, tikrai jūsų mintis skatina tolesnės mintis ir verčia pagalvoti, o dabar Kristian ponas e, Goeder. Aš manau, kad šie dalykai yra tikrai įdomus, nes vyksta įdomios politinės diskusijos tais klausimais, kuriuos ką tik tai minėjote. Manau, kad e, didysis dvidešimtukas ir pasaulio darbo tvarkė yra labai įdomus dalykas ir taip pat kelintis daug iššūkių dalykas. Daugia šaliai e, sprendimai bendrai problemai yra tikriausiai vienas iš Europos integracijos pagrindinių e, principų. Todėl tai ir dabar atsispindi e, Lisabonos sutartyje ir mes galime pasidalinti savo patirtimi e, su partneriais, kaip kad didysis dvidešimtukas. Realybė yra tokia, kad pasaulymas yra fragmentuotas, pluralistinis ir nėra vieningumo. O mes turėtume užsitikrinti tikrą realų pasaulinį valdymą arba valdyseną. Mums reikia stiprinti e, bendras vertybės ir ne vienu lygmeniu. Tai yra tikslas, e, kuris leidž, leistų užtikrinti pasaulyje taiką, klėstėjimą, saugumą, taip pat e, leistų dalytis globalizacijos nauda visiems ir taip pat e, tai taptų tarsi bendra pastanga. Dėl to mūsų laukia labai daug iššūkių. E, jau buvo minėta e, ekonominė ir finansų krizė, maisto saugumas, kova su skurdu ir visų darbo tvarkėse yra šis klausimas. Mums reikia pasaulinio atsakymo, kad galėtume spręsti šias problemas. Aš tiek daug nekalbėsiu apie Meksikos e, vadovų susitikimą, nes apie tai kalbėjo ambasadorė Funtes. Bet yra jau suformuluoti kai kurie pasiūlymai, kovą jie buvo aptarti e, iš ES pusės, gegužės 25-ąją e, komisijos vadovas Baroso ir ponas Van Rompoj taip pat pateikė atitinkamus pasiūlymus. Bet aš šiandien norėčiau pakalbėti apie pasaulinį valdymą didžiame 20-uke. Apie kai kurios dalykus kalbėjo jau kolega. Užsienio e, reikalų ministrai susitiko šių metų pradžioje Los Kabose. E, E, Catherine Ashton taip pat e, dalyvavo šiame sutikime, jinai norėjo e, dalyvauti, nes didysis dešimtukas žengė teisingą linkme, spręsdamas įvairius klausimus ir jį pirmą kartą dalyvavo tokiame sutikime. Tai yra svarbu. Dis diskusija Liuskabos buvo tikrai plati, buvo kalbam apie žalį augimą, apie žmogaus plėtrą. Catherine Ashton kalbėjo apie tai, kad reikia veiksmingų institucijų, tarp, institucijų tarptautinių, kad būtų galima spręsti e, dabartinės problemas. Taip pat, pavyzdžiui, buvo kalbama apie Iraną, Siriją. E, kaip pasinaudojant atitinkamomis struktūromis spręsti e, problemas susijusias su šiomis šalimis arba e, kaip plėtoti arabų pavasario e, rezultatus. Lioskabose nebuvo priimtas joks sprendimas, buvo tik paskelbtas spaudos komunikatas. Klausimai tokie kaip maisto saugumas, energetika, tvari plėtra, įskaitant žalę į augimą, yra ne tik tarpusavė susiję klausimai bet juos taip pat reikia kartu nagrinėti tam, kad būtų galima rasti išsamų visapusišką sprendimą. Dar vienas svarbus elementas - egzistuoja ekonominiai, politiniai ir net saugumo elementai bendri. Dėl to reikia rasti tokį požiūrį, kuris leistų E, stebėti, kaip įgyvendinama pasaulinė darbo tvarkė. Trečias dalykas. Labai e, svarbu, kaip buvo pasakyta, e, toliau reformuoti daugia šalės institucijas. Reikia vertinti dabartinę struktūrą gana pragmatiškai. Taip pat tuo pačiu metu nereikia pakengti galimybei skubiai e, rasti išeitį susidarius tam tikrai e, skubiai spręsnai situacijai. Taip pat labai svarbus yra uh, e, žalis augimas, reikia stebėti nuolat įsipareigojimus, kaip jie gyvendami, tiek uh, Žemė 20-ukė, tiek kitose formuose apie tai valstybių ir vyriausybių vadovai kalbėjo ir kol kas uh, rezultatai netitinka lūkesčių. Dėl to mes turime plėtoti savo mintis šioje srityje. Susitikime buvo kalbama apie tai, kaip svarbu taikyti preventyvę, o nereaguojančią nere diplomatiją. Meksikos ambasadorė labai aiškiai pasakė, kad uh, reikia derinti trumpalaikius, ilgalaikius tikslus ir ne tik galvoti apie e, veiksmus nukreiptus krizės padariniams e, likviduoti. Catherine Ashton e, mano, kad susitikimas Meksikoje buvo sėkmingas. Meksika ir toliau įsipareigojusi plėtoti naujas iniciatyvas šioje srityje. Ir uh, Lios Gavos uh, e, vadovų sutikime taip pat apie tai bus kalbama. Buvo pasiūlyta surenkti panašų sutikimą ateityje, bet kol kas neatrodo, kad būtų buvęs pris, e, priimtas sprendimas. Nežinau, ką darys Rusija kitais metais, bet nesu tikras, kad tikrai bus surinktas dar vienas toks sutikimas. Taigi iki šiol viskas lyg ir neblogai sekėsi, bet ką daryti. E, užsienio reikalų sutikime buvo uh, prieita prie tam tikrų išvadų. Ir man atrodo, kad ES požiūris visiškai tinka tai, kas atsispindi išvadose. Mums reikia taip pat pasižiūrėti, kaip galima toliau įtakoti diskusijas, pirmiausiai diskusijas dėl e, didžiojo dvidešimtuko legitimumo ir veiksmingumo. Jūs apie tai kalbėjote ir tas elementas yra labai svarbus. Kai kurios šalys mano, kad didysis dvidešimtukas yra pati save pasiskyrusi grupė, uždara gana ir kritikuojama, kad e, neįtraukiamos kitos šalys. Taip, tos šalys e, pagamina 80 procentų BVP, bet e, jos yra tik, jų yra tik 20. E, galbūt e, galėtų būti ta grupė išplėsta iki 77 narių, kai kas siūlo, ar panašiai. Taip pat e, reikia kelti klausimą, kaip e, užtikrinti legitimumą didžiojo 20-ko. Kol kas neaišku, kaip bus dirbama toliau, tačiau diskusijos yra atviros. Užsienio reikalų e, neformaliame susitikime buvo paminėti keletas elementų – yra aišku, kad didysis dvidešimtukas neturėtų pabandyti pakeisti veiksmų, kurių ėmės, įmasi tarptautinės organizacijos, tokios kaip kad jungtinės tautos. Bet e, didysis dvidešimtukas turėtų um, būti lyderis įgyvendam tam tikrus politinius veiksmus. Ir dar vienas klausimas - veiksmingumas. E, tarptautinėje politikoje, jungtinėse tautose kitur skiriasi nuomonės, taip pat ir žemė dvidešimtuke egzistuoja rytų vakarų pasidalimas, bet nebe toks kaip kad prieš 30 e, metų, bet, bet pasidalimas egzistuoja. E, didysis dvidešimtukas ar gali tapti saugumo tarybos nariu, kai kam patinka dabartinė padėtis, bet e, kai kuriems e, šio klubo nariams e, tai yra galutinis politinis tikslas. Aš dabar neminėsiu tų šalių pavadinimų, bet jūs turbūt patys žinote, kokios tai yra šalis. Taigi, kokias galima padaryti išvadas apibendrinimus iš šių diskusijų. Reikia uh, uh, E, siekti, kad e, būtų subalansuota veikla, pasidalyta veikla, pavyzdžiui, su e, jungtinėmis tautomis. Reikėtų ieškoti daugia šalių sprendimų bendroms problemoms ir bendros pozicijos propagavimo, plėtojimo. E, tarptautinės finansų institucijos e, kitos grupės turėtų vadovautis e, principais, pagal kurį būtų veiksmingai pasidalyta uždavimi, užduotimis ir pagal kurį institucijos papildytų vienos kitų veiklą. Taip pat Labai svarbus dalykas yra išsaugoti vertybės, kaip kad žmogaus teisų tvirtinimas, pagarba mažumoms, mažumos teisės ir tai yra svarbiausi dalykai apskritai daugia šalyje problemoje. Nežiūrint ekonomikos ir finansų krizės, mes turėtume e, išsaugoti pasitikėjimą, nes Europa yra tarp lyderių. Europa turi daug ką pasitikėti pasiūlyti, mes turėtume pasitelkti priemonės, kurias mums suteikė Lisabono sutartis ir bendrauti su savo e, pasauliniais partneriais, kalbėdami apie pasaulinį valdymą. Svarbiausias uždavinys - užtikrinti veiksmingesnė pasaulinės politikos valdyseną, ne tik tai forma, formaliai, bet ir uh, iš esmės įneša esminį įnašą, tai labai svarbu. ES turėtų ir toliau lyderiauti diskusijose dėl pasaulinios valdysenos. Visiškai pritariu vicepirmininkui Karasui, jo mintims, kurias jis išsakė susitikimo mūsų pradžioje. Europos Sąjunga yra tarsi pagrindinis veikėjas prekursorius ir Ji turėtų bandyti prisidėti prie įvairių sistemų stiprinimo keitimo, tai nebus lengva, bet mes turime dirbti. Uh, taip, pirmiausia diskusija pasisakys ponas Gunnar Hockmar. Met, met. Taigi, paprašyčiau kalbėti penkias minutės. O po to kalbės Ponas Deva. Panas Apmir turės palikti mūsų posėdį ir atsiprašo, kad turės išeiti. Taigi, panas Akmark, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, jau buvo sakyta, kad didžiojo 20-ko legitimumas ir svarba ne, visiškai neginčinė. Čia galima kalbėti ir apie Tarptautinio valiutos fondą, tai ir apie pasaulio prekybos organizaciją. Daug kas priklauso nuo to. Niekas nebejoja jų svarbu, svarba diskusijų būdė, bet kada kalbame apie sprendimus, Taigi, kalbant apie didįjį dvidešimtuką, galbūt reikėtų pagalvoti apie tuos laikus, kai nebuvo šito dvidešimtuko. Tai jau prie 25 metus, ponas pirmininkė. Iš tikrųjų įdomu prisiminti, kad prie 25 metus dar buvo kažkas, ką mes vadinom Sovietų sąjunga. Mes tiesiog pamirštame tai. Ir čia tiesiog tada kalbėjome apie trečiąjį, trečiąjį pasaulį ir kitus. Pirmas pasaulis buvome liktai vakarų šalis, jungtinės valstijos, buvo, buvo Sovietų sąjunga. Taigi, toks buvo pasaulis tada. Ir, žinoma, ekonomikos augimo tai turėjo tam tikrų padarinių. Ir e, per tą laikotarpį iš tikrųjų nebuvo jokio augimo, arba e, tas augimas buvo labai lėtas. Antras dalykas, kurį svarbu pažymėti ir prisiminti, tai galbūt dar labiau stebinantis, nebuvo interneto. Ta mes irgi pamirštame, nes dabar mes internetą žiūrime kaip savaime suprantamą dalyką na, tiesiog visose visuomenės sektoriuose, jau neapseiname. Bet tai būtų žiniasklaida, tai ekonomika, bet kokias mokslas rytis. Tai reiškia, kad pasaulis e, na, nebuvo toksai apimtas kaip šiandien ir geografinės tie padėtis turėjo savo įtaką įvairioms, įvairiems dalykams ir prekybai, ir ekonomikai. Uh, Ir trečias dalykas yra tai, kad tuo met vakarų Europa ir Junktinės valstijos vyravo pasaulinėje ekonomikoje, jos ir jų institucijos. O šiandien vakarų Europa ir Junktinės valstijos tiesiog, na, galima sakyti, dominuoja pasaulinėje krizėje. Tokie yra skirtumai. Tačiau, jeigu kalbame apie problemas, tai tuo metu, ir jeigu kalbame, kodėl mes matome, kaip tie 25 metai pakeitė visą pasaulį, kokie poveikiai turėjo pasaulinė ekonomikai, kad, pavyzdžiui, nuo vieno milijardo žmonių daugiau kaip keturių milijardo žmonių gyvena, na, pasiturinti gyvenimą. Taigi, man atrodo, čia mes pasiekėme pačią didžiausią pergalę, kovodami su skrudu. Šiandien, kai kalbame apie skurdą, šiandien labai svarbu prisiminti, kad nepaisant visų problemų, visų krizių, šiandien mes gyvename geriau. Ir vėlgi e, reikėtų prisiminti, kodėl mes pasiekime tada tokią sėkmę. Panas pirmininkė, šiandien man atrodo, kad labai svarbu pasaulinės institucijoms pasistengti šiandien keisti e, ekonomiką, ir tiesiog prisit, suprasti, prisitaikyti prie to fakto, kad pasaulis keičiasi, radikaliai keičiasi. Jau pradedant nuo, kaip aš sakiau, buvusios Sovietų sąjungos interneto iki globalios ekonomikos. Pagrindinės ūkio šakos. Galbūt Taip pat veikia ir turtingas ekonomikos, kurios galbūt išlaidauja taip pat kaip anksčiau, nors galbūt jas nebe tokius turgus. Yra e, tokių ekonomikų, kurios tiesiog na, jaučia tam tikrą perviršį savo ekonomikoje, jam reikia keistis. Taigi senesnės jos tos turtingesnės šalis daug leidžia, jaučia deficitą ir iš kitos pusės yra šalis, kuriuose jaučiamas perviršis. Taigi vėlgi reikia prisiminti tą faktą, kad pasaulis yra pasaul, pasaulinė ta ekonomika ir čia reikia kalbėti apie pasaulinę valdymą. Tai čia yra monetarinis valdymas, kaip ir 25 metus mes pastebėjome e, pagrindinius e, na, trūkumą, piniginį <clears throat> trūkumą, monetarinį trūkumą, e, taip pat visuomenės finansavimas. Kitaip patirsime konkurencingumą ir patirsime dar daugiau deficitų. Taigi reikalinga žymiai aktyvesnė stebėsena energingesnis valdymas. Ta trūkumas ekonominė pusiausvėros ekonominės turi savai padalinimų, mums reikia čia tam tikrą restruktūrizaciją įvesti. Ir vėl mūsų pagrindiniai tikslai, tai reikia užtikrinti tai, ko mums šiandien labiausiai reikia. Tai yra viešieji finansai, kurie stimuliuotų privačią ekonomiką ir kuri tiesiog sumažintų e, išlaidas viešajame sektoriuje. Jeigu imamės griežtų e, taupimo priemonių, jei tas griežtas priemonės taikome e, piliečių, mūsų ekonomika mažiau auks. Taigi, ko mums šiandien reikia, tai yra global, globalaus valdymo laisvos priekybos rytyje Na, mes matome, kad per pastaruosius 30 e, mečius turbūt e, visi mūsų pasiekimai daugiausiai rėmėsi tą viešąją priekybą. Vėlgi reikia prisiminti e, pasaulinę priekybos organizaciją. Bet daug gerų sprendimų buvo priimta, bet vėlgi norint įgyvendinti visus tuos gerus sprendimus, uh, tokius kaip viešasis finansavimas, laisvoji prekyba ir visa kita. Reikia tiesiog, žinoti, kaip juos įgyvendinti, sudaryti sąlygas jų įgyvendinimui. Labai ačiū. O dabar paprašysiu pono Deva, kuris atstovauja plėtros komitetui, pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Prieš prieš pradedant kalbėti apie plėtros politiką Aš e, noriu padėkoti visiems už tai, kad vyksta šis pokalbis, nes šis pokalbis tarsi reiškia, kad mes patikriname, kokia yra realybė. Dabar dėja aš esu tvirtai įsitikinęs, kad po karo suformuota tarptautinė tvarka sugriuvo, negriūna, bet sugriuvo. Net ir Europos Sąjunga uh, E, kuri, kaip Kristianas sakė, buvo labiausiai e, ištobulinta politinio bendradarbiavimo forma, šiuo metu dabar išgyvena krizę. Ir ji per tą krizę negreipė dėmesio į visos Europos masto institucijas, į Europos parlamentą, į valstybės narės. Krizė e, buvo sprendžiama stambiausių valstybių narių veikėjų, o mes kaip organizacijos per krizę neegzistavome, net ir Europos komisija neegzistavo. Mes e, tarsi einame iš paskos ir turime išvalyti tai, kas lie, tuos trupinius, kurie lieka nuo e, pagrindinio stalo. Bet pagrindinis stalas žino, kad mes e, neturim jokios reikšmės. Kalbame apie didį dviejatą, didį dešimtuką, dvidešimtuką, dvidešimt septintuką. Visa tai yra tik laikina tai nėra e, įtvirtinta tarptautinėje teisėje, formaliuose susitarimuose. Mes e, aklai e, dirbame labai pavojingame pasaulyje arba pasaulyje, kuris taps dar pavojingesniu. Šis amžius nebus Kinijos ar Indijos ar Amerikos. Iš tiesų, šis amžius bus niekieno amžius. Niekieno pasaulis kiekviena pavienė valstybė e, gins savo interesus. Net ir jungtinėse tautose, atsiprašau, Europos Sąjungoje, leiskite man pasakyti, e, solidarumo savokos nebeliko mūsų terminijoje. Ir atskirų valstybių interesų koncepcija įgauna vis didesnę reikšmę. Todėl man kaip euroskeptikui E, tai reikia pripažinti, einant prieš savo valią. Mes turime įvertinti realybę, suprasti, kur einame, o einame į labai pavojingą laikotarpį. Iškilo BRIC valstybės, e, iškils SIVET valstybės, didysis dvidešimtukas, didysis dvidešimtukas. Mes visi siekiame tikslų, kuriais jie yra suinteresuoti. Štai neseniai Brazilija pranešė, kad ji dar labiau iškirs Amazonės tropinių miškų. Tai yra pasaulio plaučiai, tai yra visuomeninis turtas priklausantis mums visiems, o pasirodo ne, taip nėra. Brazilija darys tai, ką nori. Žinant, kad pasaulis politinių požiūrių keičiasi milžiniškai dabar – Galime paklausti, ar mes turime pakankamai priemonių bent iš dalies sureaguoti į tokius pokyčius. Pone pirmininkė, bijau, kad mūsų institucijų struktūros yra per daug menkos Kartais juokiamas yra iš to, kad reikia eiti į mūsų parlamentą, juokiamas iš to, kad mes priimame Strasbūrę ir laikraščiuose tarsi skaitome, kad mes esame e, ir suvokiame, kad esame e, kitoje planetoje. Pažvelkime į praeitos sesijos darbo atverkę dokumentus, kuriuos priėmė Strasbūrė ir paskaitykime laikraščius, paskaitykime apie krizės, kurios vyksta pasaulyje, net ir pas mus eurozonoje. Ir tada pradėsim galvot, kad mes esam kažkokie tai uh, ateiviai, mes net ne, nesame susiję su tuo, kas vyksta Europoje ar pasaulyje. Mūsų institucijų struktūros negali su tuo susidoroti, negali įveikti tų sunkumų. Beprasmiška būtų tikėtis, kad Indija, Kinija ar kitos naujai atsirandančios valstybės seks mūsų pavyzdžių. Net ir Afrikoje, kur ekonomikos augimas yra labai stiprus, kur demokratijos pamatai yra tokie trapus, demokratija galės išgyventi tik tada, jeigu bus sukurtos institucijos ją įtvirtinti, jeigu bus pilietinė visuomenė demokratijai puoselėti, teisės viršenybė, įtvirtinti ją teisiškai laisvoji spauda, kalbėti apie tą, skelbti apie tą demokratiją ir nepriklausomi teismai kurie galėtų deramai ištikrinti valstybės veikimą. Lygiai taip pat reikia politinių partijų ir institucijų. Tik po to, kai bus sukurta visa tai, net ir arabų pasaulyje laisvi ir sąžiningi rinkimai bus labai svarbus. Be tų pamatų, sąžiningų ir laisvų rinkimų, e, įsivaizduoti sunku. Tokie rinkimai paprastai vyksta vieną kartą istorijoje. Aš su Lordu Carringtonu kartą važiavau į tuos kraštus ir mes rašėme ataskaitą. Lordas Carringtonas tada, uh, Lordas Carringtonas tada pasakiau, jūs užtikrinote, kad yra balsavimo teisė suteikta vienam žmogui vieną kartą gyvenime. Mes e, turime dem kurti demokratinės institucijas, nes tai įkuria mūsų, įtvirtina mūsų vertybių sistemą. Deja, laikas pradeda mus pralenkti. Mes ne per daug greitai reaguojame į tos iššūkius. Mes ne per daug greitai, nepakankamai greitai dirbam kaip visos Europos institucija, kad atremtume eurozonos iššūkius. Nepakankamai greitai sprendžiame problemas iškylančias Afrikoje, Azijoje ar Latino Amerikoje. Pažvelkime į vieną paprastą pavyzdį, nes man skirta nedaug laiko kalbėjimui. Visi dabar jau žino, kad 800 milijardų eurų ateina iš Afrikos ir besivystančio pasaulio kaip juodieji pinigai. 800 milijardų yra juodi. Tai yra pinigai, kurie nėra apskaitoje surašyti. Tai yra nelegalūs pinigai. Mes besivystančiam šalims duodame 60 milijonų milijardų kaip pagalba besisančiai šaliai. Kaipgi gali būti, kad 800 milijardų e, išeina iš tų šalių? Jeigu nors dalis iš tų 800 milijardų liktų Afrikoje ir kitose besisančioje šalyse, 1,3 trilijonai trilijonų E, juodosios Afrikos e, pinigų yra išslapstyta skirtingose pasaulio bankuose. Tai nelieka Afrikoje. Taip mes sprendžiame problemas. Įvame savo mokesčių mokytojų pinigus, duodame juos toms valstybėms ir kai kurie mūsų pasiekimai yra dideli, kaip Gunaras ką tik sakė. Yra pasiekta gerų rezultatų mažinant skurdą pasaulyje. Yra pasiekta gerų rezultatų kuriant gerovę E, pakeliant žmonių gyvenimo lygį virš tam tikros linkščio. Visą tai vyksta, bet galėtų įvykti greičiau, turėtų įvykti greičiau. Mūsų laukia daug darbo. Ir per penkias minutės ar dvi sekundės aš jums tikrai neišsakysiu visko, ką reikia padaryti. Tačiau labai džiaugiuosi, kad pagaliau apie tai kalbame. Todėl aš noriu pasveikinti jūs, Hokmar, Otmarą Karą ir kitus, kad apie tai galvojame. Ačiū. Um, the... Labai ačiū. Pradėsime diskusiją. Jeigu norite pasisakyti, tai duokite mums kokį nors ženklą. Thank you very much. Let's uh, now listen to the, the panelists. Išklausykime dabar uh, diskusijos dalyvių, prelegentų, kad jie galėtų išsakyti savo nuomonės, taip pat parlamento narių. Dėkuoju, ponė Moreira. Kalba ponė Ramos. Mes esame dėkingi ponui Dėvai, ponui Hokmarku, kadangi jie labai labai tiksliai apibrėžė, kokie mūsų didžiausiai iššūkiai bandant užsitikrinti suvokimą apie tai, ką reikia daryti bendrai kaip grupiai. Ir kartais reikia e, nuspręsti, kokia būtų antra geriausia galimybė, jeigu kurią reikėtų priimti grupės labui, ne vidui taip vyksta su didžiuoju dvidešimtuku. Aš pradžioje apie tai kalbėjau. E, sistema e, tvariam subalansuotam augimui, ką bando užtikrinti didysis dvidešimtukas, e, būtų sukurta, jeigu šalis įsipareigotų užsitikrinti didesnį augimą ir taip pat reikia atsižvelgti į netinkamas politinės priemonės, jų e, padarinius. Taip pat e, ponas Hokmarkas kalbėjo apie lėšų išvaistimą. Reikia ieškoti to priežasčių. E, mes pirmą kartą, kadangi dabar pirmininkaujame Džem 20-ųjų, pirmą kartą bandome įtraukti priekybos ministerijas nenorime e, dubliuoti pasaulinės prekybos organizacijos veiksmų, tačiau e, bandome pasinaudoti e, PPO ir EBPO organizacijų rezultatais dėl vertybių grandinės ir bandome suvokti, kaip gamybos procesai veikia tarptautinės ekonominės ir investavimo aplinkos kontekste. Dabar, e, sakom, eksportas yra, vyksta gerai, e, importas blogai. Visi nori turėti e, einamosios sąskaitos perviršį, bet realybė yra kur kas sudėtingesnė, nes turime gamybos grandinės ir pasižiūrėkime kaip vyksta, koks yra gaminio kelias, kažkas atsiranda Kinijoje, bet nukeliauja e, labai tolimą kelią. Reikia galvoti apie tarptautinės sąsajas, apie perteklinį efektą ir tai yra susijęs su investicijomis. Aš su jumis sutinku labai sunku. Sudėtingi šį klausimą. Mes norėtume, kad greičiau būtų galima įdėkti tarptautinį, tai yra pasaulinį valdymą, bet e, reikia vis tik tai e, būti kantriems ir taip pat reikia stebėti, kaip įgyventinamos darbo tvarkės. Mes turėtume bandyti užsitikrinti kur kas stipresnę pasaulinę ekonomiką. Dėkuoju. E, dabar pasakys e, išorės veiksmų tarnybos atstovas ponas Geder. Dėkuoju porą pastebėjimų. E, jie yra ne neigiami, o labiau teigiami. Uh, Iš diskusijos matau, kad mes suprantame, jog vyksta poslinkiai, galbūt ne taip greitai, kaip norėtume, tačiau elementai yra geri, jūs minėjote juos. Mes turėtume taip pat nepamiršti, kad po dviejų savaičių e, e, Rio plus 20 susitikimas vyks. Ten bus kalbama apie tai, kaip reikėtų perėti nuo tūkstantmečio besivystimo tikslų prie tvaraus vystimosi tikslų. Tai yra naujas klausimas, kol kas dar sustarimo nėra, tačiau tai reiškia, kad mes keičiame egzistuoja noras spręsti šį klausimą. Iš dalies mums e, pasisekė įveikti daug skurdo elementų, tai jau tampa realybė. Mes taip pat pereiname prie pasaulinės struktūros, e, sėdami vairias problemas. E, pradėjome ypač aktyviai dirbti, kai e, pirmininkaujantį Meksiką paskelbė apie savo tikslus, apie žalį augimą ir panašius dalykus. Taigi, reikia atsižvelgti šį dalyką. Antras klausimas - Europos vaidmuo. Europa kaip e, išgyvena ekonominius sunkumus šiuo metu, e, bent jau eurozona ir ypač kai kurios jos narės, bet mes turime galvoti apie savo vertybės, apie gebėjimą spręsti problemas. Ir atsižvelgiant į tai, mes galime, pas, atsižvelgdami į tai, galime pasiūlyti kai ką savo partneriams. E, paskutinis pastebėjimas. Aš prisimenu atrodo, 75 metais, kai buvau jaunesnis, vyko beros didžiojo penk, penketuko ar šešetuko stikimas Fontainebleau. Buvo gana pasižiūrėti, kaip viskas pasikeitė nuo to laiko. Kalbu apie 32-3 tai metus, tuo metu nebuvo interneto, bet susitikimas jau vyko Taigi viskas vyksta teigiama linkme, dabar kalbame apie 20 šalių, 80 procentų pasaulinio BVP. Tačiau ne visiems yra atstovaujama ir turėtume galvoti, kaip pakeisti padėtį ir apie ateitį reikia rasti bendrą sprendimą. E, taigi tiek diskusijų šioje grupėje. Aš suprantu, kad Meksikos ambasadorė ES turi jau e, palikti mus. Labai ačiū Jums už įdomų pasisakymą. E, e, linkime kuo geriausios kloties aukščiausio lygio susitikimo metu Meksikai pirmininkaujančiai šaliai. Dabar antra darbo grupė o aš tada pasisveikinu su pirmosios darbo grupės e, dalyviais. So let's uh, start this uh, second uh, pen. Taigi pradėkime antrąjį posėdį. Kaip ponas Karas, antrasis pirmininko pavaduotojas, taip. A, žinoma, kad visi apie tai, kas labai svarbu yra globaliniam valdymui, a, Taigi, daryčiau pasveikinti šito parlamento iniciatyvą ir uh, iniciatyvą tų penkių komitetų, kurie organizavo šią konferenciją. Ir, kada kalbama apie tarptautinę pra, e, prekybą, man nepaprastai malonu uh, prisidėti prie uh, pasikeitimo tomis nuomonėmis. Taip. Čia galime tiesiog duoti tam tikrų paskatų naujom iniciatyvam. Taigi, antrasis mūsų posėdis skirtas pasaulinio augimo ir užimtumo reikalingų sąlygų kūrimui ir šiai šią temą kalbės du gerbiami labai dalyviai. Ponas Smaky ir ponas Peteris Bek. Pasiklausykime pono Magį. Jis yra iš pasaulinio banko, o taip pat Harvardo universiteto profesorius, Europos centrinio banko. Ir taip dirba tarptautinių reikalų centre Harvardo universitete. Yra iš tikrųjų daug išspausdinęs įvairių straipsnių tarptautinės ekonomikos e, srityje. Taigi pasiklausykime jo. Ponas Biniais Makiai, žodis jums. Labai ačiū. Pirmininkė, labai malonu vėl dalyvauti posėdėje. Norėčiau porą tokių bendrų pastabų dėl mūsų konferencijos pavadinimo. Tai yra kaip būti atskaitingu, man atrodo. Uh, parlamentui tiesiogiai priklauso būti atsakingu už atskaitomybę, jeigu kalbame apie didžiai dvidešimtuką, tai dvidešimtasis narys yra Europos sąjunga. O čia mes galime kalbėti ir apie komisiją, ir apie prezidentą. Taigi jūs tikriausiai turėtumėte užtikrinti tą atskaitomybę prieš dalyvaujant didžiojo dvidešimtuko posėdžiuose. Uh, kaip, atrodo, jo ambasadoris minėjo daugelį didžio dvidešimtuko konferencijų, o, kuriuose buvo aptariamas įvairiausios o, sritis, tai yra ir augimas, ir pusiausvėros trūkumas, ekonomika. Žinoma, galima tiesiog rasti komisijos narį, kuris galėtų atvykti ir išsakyti savo nuomonį ir gali prisidėti prie šitos galimybės stiprinimo. Yra dar keturi ES nariai, didžiame 24 tai yra e, Vokietija, Prancūzija, Italija, kartais netgi e, Ispanija dalyvauja. Taigi galima paprašyti komisijos ir paklausti komisijos ir e, prezidentų, kaip kiti nariai ketina veikti ir kokias pozicijas jie ketina žimti ir ar jos suderinamos su ES pozicija įvairiais klausimais. Mano nuomonė, e, kiekvieną kartą, kai europiečiai, na, prisime tam tikrą poziciją, kur yra nesuderinimas kitomis, tai tiesiog menkina tą poziciją. Manau, kad šitas parlamentas gali suvaidinti svarbu vaidmenį užtikrinant atskaitomybę ir netgi veiksmingumą veiklos. Būtent taip, kaip didysis dvidešimtukas dirba. Dvidešimtukė. Na, manęs buvo paprašyta kalbėti apie tą pusiausvėros trūkumą ir apie pagrindinės problemas. Na, per pasarusius keletą mėnesių mes jau kalbėjome apie keletą tokių problemų, ypač tų, a, tuos klausimus, kurie labiausiai susijęs su krize, minėjome ir Švedijos problemas. Na, tai man atrodo, kad jūs puikiai žinote, susidurime visi kasdien su uh, euro krize. Taip, tai kelia didžiulį susirūpinimą dvidešimtukė, nes eurokriza gali turėti iš tikrųjų nepaprastai didelį poveikį kitoms šalims. Tiesiog šita krizė yra kaip užkrečiama lyga. E, dažnai mes nepakankamai kreipiame dėmesio į a, tam tikrus dalykus. A, Netgi jungtinėse valstybėse jaučiame didelį susirūpinimas tuo, kas vyksta ES. Kartais susidarau įspūdį, kad ten jie labiau susirūpinę tuo, negu mes čia Europoje. Dažnai matome, kas vyksta finansinėse rinkose ir apskritai ekonomikos sektoriumi, kiek yra daroma, kad galima būtų išvengti krizių. Na, pasižiūrėkime, kad iš tikrųjų, kiek mes prarandame investicijų dėl a, tiesiog nuogastavimo, ekonomi, dėl ekonomikos augimo, baiminamės investuoti. Ir tai neleidžia daugeliu kompanijų investuoti. A, negalima pamiršti ir psichologinio poveikio. Ne, tiesiog niekas nežino, kaip toliau vystysis tas euro krizės scenarijus. Na, pavyzdžiui, e, šitie Brothers įmonė, pasižiūrėkite, kas įvyko po to. Na, atrodo, kad tiesiog čia pabaigos nėra šitai krizai <laughs> dėl pasitikėjimo. Pirmą kartą per daugelį metų jau išsivyščiusioje šalyje, aš nežinau, nekalbėjome apie valstybės tokias skolas. Taigi didžiame dvidešimtukė yra apie tai kalbama. Ir tiesiog pasaulio šalis klausia Europos, ką jūs darote, kad išspręstumėte šitą valstybių skolų klausimą. Tai čia kreipiamasi ir į tarybos pirmininką, ir prezidento, ir parlamento prezidentą. Taigi visame pasaulyje aptarimas tokios pat problemos ir daugelis klausimų, daugelis problemų, su kuriamis susiduria šiandien Europa, jis tiesiog kažkaip atidedamas į šoną, nukeliamas į ateitį dėl kai kurių faktorių. Na, pirmiausia, galima kalbėti apie e, skalinio deficito finansavimą, jeigu pakalbėsime apie Ameriką, Japoniją, jų deficitai yra daug didesni negu Europoje e, bet jie dar nepradeda imtis reikalingų priemonių, nes e, tiesiog tas nepakankamas pastangos kovoti su krize na, turi daug finansinių problemų. Jie negali finansuoti savo deficito. Ir todėl tom šalim labai lengva dar kol kas skolintis. Tačiau tai tik laikina. Ir a, visą laiką auga a, toks spaudimas, a, kad greičiau būtų įmamasi priemonių, žinoma. A, tai nėra tokia tvari situacija. Mes turime ją rimtai atsižvelgti. Dabar reikėtų taip pat pakalbėti apie. Gal aš tiesiog paliksiu jum e, raštu e, mano ilgesnius pasvarstymus. Bet toliau yra e, prekių rinkos. Vėlgi čia matome iš tikrųjų na, didelį tokį nepastovumą Tai, man atrodo, vienas iš tokių pagrindinių dalykų susijęs su rinkomis, besivystančio ekonomikų rinkomis, kurios visos žymiai greičiau negu nusistovėjusios rinkos. Ir čia reikia į tai vėlgi daug dėmesio skirti. Man atrodo, kad šitos išsivyščiusių šalių e, rinkos darosi gana trapius. Tas trapumas e, pavojingas ir besivystančių šalių ekonomikoms. Na, žiūrėkite, Niderlandai 70-metyje. Ir Taigi negalime pamiršti to. Na, jeigu pasižiūrėsime į tą pusiausvėros trūkumą globalioje rinkoje, uh, na, kai kuriuose šalyse patruputėlį galbūt problemas mažėja, bet vis dėlto dar jos lieka svarbios. Pavyzdžiui, jungtinėse valstijose vis dar nemažas sąskaitos deficitas, ne, nemažas, dar Azija patiria perteklių, nors gal netokį didelį kaip anksčiau, bet visą tai veda į krizės Ir e, būtent todėl mes ir kalbam apie tą trampumą, jeigu žiūrime tą tai, e, kapitalą rinką, tai man atrodo situacija panaši, nes vis dar e, daugelis šalių tiesiog reeksportuoja savo perviršį į kitas šalis ir tada gali kalbėti apie likvidesnį, likvidesnės kapitalo rinkas Ir e, šitas kapitalo e, tie srautai e, vėl nenusistovi. Daugelį besiaisančių šalių rinkose nematome tų tokių teigiamų vaisių, kurių tikėtumėmės. Nes tiesiog lygtai šitas kapitalas vėl grįžta į labiau užsivyščiusią šalis. Na ir Europa na, vėlgi pat Europa tiesiog yra baudžiama už tai. Man atrodo, kad uh, kai kurios šalis, uh, kai kuriam šalim, šalim galima būtų padėti tiesiog keičiant palūkanų normas. Bet e, visą šitą mes darome nepakankamai greitai. Per pastarąsias keletą savaičių jau matėme tam tikrus žingsnius, bet, kaip sakiau, procesas e, nėra pakankamai e, greitas ir kai kurios uh, Azijos uh, rinkos, na, tiesiog baudžia Europą už šitų problemų nesprendimas. Taigi, man atrodo, kad tai ir vienas rytis, kur Europa turi aiškiau savo uh, balsą, savo nuomonę pareikšti, kad galėtų spręsti savo problemas, ypač uh, euro uh, krizės sritį. Na, tai tiesiog užkirto kelią kai kuriam šalim į rinką. E, tai reikia stengtis kompensuoti e, tam tikromis priemonėmis, kurios padėtų joms stiprinti jų konkurencingumą. Na dabar dėl a, tokios bendrosios politikos, a, kaip galima būtų spręsti a, to nesubalansuotumo problemas. Mes turime tam tikrą programą, kuriame na, tiesiog lyg nuo pačiaus į viršų įmamasi priemonės taikyti. Na, ar pakankamai veiksmingai veikia ta problema? Taip, jis sukūrė galbūt naują aplinką, kurioje šalis na, jaučia, kad lyg tai e, na, jūs atsakingas už savo politikas, jūs kalba e, ne tik e, dvišalių susitarimų su tarptautiniu valiutos fondu pagrindu, bet jau čia yra lygiai daug, daugia šalės diskusijos. Čia reikėtų prisiminti Braziliją. Na, ten jau buvo iškeltas klausimas apie valiutų karą Na, man atrodo, kad e, Europoje pernelyg tokia ekspansinė monetarinė politika. Tai, ką matome e, šiandien, e, dažnai šalyje matome, kada nustatoma pačioje šalyje ta palūkanų norma ir visiškai nederinama su visą pasaulinę padėtimi. Uh, Ir na, reikia tiesiog diskutuoti, reikia diskutuoti dėlim šalim su mažom šalim. Ir, man atrodo, Tai šitas didysis dvidešimtukas, man atrodo, jisai yra legitimesnis negu ten didysis septintukas ir panašiai. Reikia keisti savo bendrąją politiką, tai labai svarbu. Ir man atrodo, kad kai kuriais atvejais tai tiesiog duotų didesnę naudą, jeigu kai kuriuose šalyse būtų pakeista šita politika labiausiai Europoje, kad tai būtų kitaip sprendžiamas problemas. Na, didysis dvidešimtukas praeitais metais prisidėjo prie to, kad būtų na, tiesiog padidintas tas lyg finansinis kėtis, kuris. Tai jau yra pastatytas tam tikras pagrindas, kurio jau galima toliau E, programą renkti ir toliau imtis žingsnių. 20 tokia. Taip, e, žinoma, reikia ir e, prašyti, kad būtų, pavyzdžiui, besivystančių valstybių rinkos lankstesnis, jų ekonomika, jų problem, programa lankstesnė. Prie šalių, kurios patiria sunkumus, bet uh, vis dėlto jau turi prisidėti e, prie e, didžiausių grėsmių e, finansiniam stabilumui ir ekonominiam atvarumui problemos sprendimo. Tai žinoma, kaip jūs visi puikiai suprantate, nelengva. Manau, kad mano laikas jau baigėsi man. Ir aš tiesiog pateiksiu jums rašytinę medžiagą, detalesnę. Ačiū. Dėkui už jūsų pristatymą. Iškart po šios konferencijos išplatinsim jūsų kalbą. Toliau Peteris Beksas iš Europos komisijos Europos ir finansų reikalų generalinio direktorato. Jis atsakingas už tarptautinius ekonomikos ir finansų santykius, pasaulinę valdyseną. Ir jis atstovauja Europos komisiją per šį direktoratą E, jis yra atsakingas už komisijos rengimą e, skirtingais didžiojo 20-ko darbo tvarkės klausimais. Be abejo, mes norėtume jo išklausyti ir suprasti, kokia pažanga yra pasiekta gerinant tarptautinę finansų sąrangą ir stabilizuojant tarptautinės finansų sistemas. Ko galėtume tikėtis per pastarą iš būsimojo didžiojo 20-ko susitikimo Meksikoje? 10 minučių, prašom. Well, I'm... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad e, šioje diskusijoje mes kalbame apie sąlygas pasaulio ekonomikos augimui ir užimtumo didinimui, o ne tik ES. Ir per sustarosius keletą mėnesių uh, E, aš dalyvavau keletoje didžiojo 20-ko sustikimų ir nuolat jautėme kitų valstybių spaudimą. Ką daro ES, kas vyks ES, kaip jūs sprendžiate savo problemas, buvo vis klausimą. Nemanau, kad e, reikėtų šį klausimą aptarti čia, jau apie tai esame daug kartų kalbėję ir esu tikras, kad jūs žinote eurozonos e, skolos visas detalės. Kalbant apie pasaulio ekonomikos būklę, turime suprasti, kad padėtis eurozonoje nėra vienintelis susirūpinimą keliantis e, klausimas. E, regintis Los Cabos įvyksiančiam vadovų, remiantis, rengiantis tam sustikimui, yra parengtas vadinamasis Los Cabos veiksmų planas, kuris e, įvertina ir artimiausios ateities ir tolimesnės ateities grėsmės pasaulio ekonomikai. Ir siūloma visai lė veiksmų e, tai grėsmiai sumažinti. Aš norėčiau trumpai juos jums pristatyti, bet pirmiausia apžvelgsiu, kaip mes Europos komisijoje vertiname skirtingą e, grėsmės pasaulio ekonomikai ir be to detaliai vertinsiu, kaip šis klausimas turėtų būti sprendžiamas mūsų nuomonė. Pirmiausia, aš norėčiau pristatyti poziciją, kurią mes ginsime uh, e, ES vardu diskusijose dėl Loskavos veiksmų plano. Galiu pasakyti, kad e, nemažai veiksmų atitinka tai, apie ką kalbėjo ponas Magiai. E, Europos komisijos pozicija Loskabos susitikime turėtų e, būti rimčiau vertinama, kai kalbėsime apie skaitomybę. Galvodamas apie, e, prieš pradėdamas kalbėti apie tolimesnę perspektyvą, norėčiau apžvelgti dabartinę pasaulio ekonomikos padėtį. Ji tikrai nėra gera. Praėjusiu metu antrą pusmetį ekonomika sulėtėjo, šių metų pirmąjį pusmetį atrodė, kad ji šiek tiek atsigauna, tačiau pastarojo meto ženklai yra skirtingi. E, eilėje valstybių narių BVP augimas yra šiek tiek geresnis negu buvo numatyta, tačiau uh, yra labai daug skirtingų rizikos veiksmų ir perspektyvos tikrai nėra labai šviesios. 2020 m. pradžioje finansų perspektyvos atrodė gražesnės, bet dabar grėsmės vėl iškyla. Lygiai tokia patytis ir kitose e, pasaulio dalise. Junktinės Amerikos valstijose darbo vietų kūrimas sulėtėjo, e, verslo veikla E, stagnuoja. Kinija septintą kartą e, užfiksavo gamybos tempų sumažėjimus ir tai yra e, turbūt didžiausios didžiojo dvidešimtuko valstybės. Taigi pasaulio ekonomika yra dar labai pažeidžiama, rizika iškils ir artimiausių metų, ir vidutinės trukmės laikotarpių. Žinoma, artimiausia grėsmė yra eurozonos krizės aktyvėjimas tai e, būtų galima e, bandyti išspręsti trumpalaikėmis priemonėmis, bet atsiras tam tikras e, užburtas ratas, kai skolinsime bankam, gelbėsime bankus, bet tada reikės skolintis valstybėms, dėl to ekonomikos augimas lėtės, valstybėms narėms bus sunku sumažinti deficitą ir skolinimosi tempus. Tokių padarinių mes turime vengti. Kad tai padarytume, turime dirbti kartu dėl trijų to užburto rato elementų - bankai, pasitikėjimas valstybėmis ir ekonomikos e, augimas. Pone pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau įvertinti kitas e, grėsmės pasaulio ekonomikai ir, kaip jau kalbėjo ponas Magi, pirmiausia, turime kalbėti apie Junktinio Amerikos valstybių fiskalinę politiką. Numatyta, kad e, JAF ekonomika sumažės dėl dabartinių įstatymų, kadangi baigėsi, baigė galioti mokesčių nuostatos ir automatiškas išlaidų apribojimas nebebus taikomas. E, dėl to gali būti, kad mažiau 4 procentai sumažės BVP. E, ponas Bernankė nesiniai kalbėjo net apie 5 procentus. Tai bus vadinamasis fiskalinis e, liudesys. Um, Dabar trūkstant e, Junktinės Amerikos valstijose politinio susidarimo e, susidarė šioks toks neiškumas, ar tokių padarinių bus galima išvengti. Kol kas finansų rinkos e, nebuvo labai entuziastingos ir obligacijų normos Junktinė Amerikos valstijų yra labai menkos. Bet dėl ginčytinų politinių sprendimų, pavyzdžiui, skolos e, aukščiausios ribos mažinimas, E, buvo susilauksta nepalankios reakcijos rinkose. Kita svarbi rizika yra e, šokas susijęs su naftos tiekimu. E, šiuo metu ši problema dar netrodo labai aktuali ir aš ją šiek tiek paliksiu, kadangi reikia taupyti laiko, tačiau prognozuotojai gana būkštaudami vertina šią situaciją ir mano, kad geopolitinė įtampa dėl to gali išaukti. Jeigu iškils E, Irane, pavyzdžiui, naftos tiekimo problemų, tai akivaizdžiai atsispindės pasaulio finansų rinkose. Tokios yra artimiausios ateities grėsmės mūsų a, nuomonė. O tolimesnėje perspektyvoje ir vidutinės trukmės laikotarpiu vėlgi JAF e, vaidmuo nesumažės. E, ilgalaik, trumpalaikė grėsmė būtų, kad per greitai bus finansuoja fiskalinis konsolidavimas pasiektas, o tolimesnėje perspektyvoje sakoma, kad E, nepakankamai bus daroma. Taigi Junktinės Amerikos valstijos dabar e, tikrai neišgyvena palankiausią padėtį. Japonijos padėtis dar dramatiškesnė, kaip žinome. Deficitas siekia maždaug 10 procentų BVP. BVP ir skolos uh, koeficientas 235 procentai ir nedaugiau. Iki šiol finansų, rizika, finansų rinkos dėl to nereiškia labai didelio susirūpinimo. Uh, E, dėl to nepadidėjo e, pelnas gaunamas iš obligacijų, bet ne visada taip bus. E, investuotojų pasitikėjimas didėjant valstybės skolai Junktinės Amerikos valstybės ir Japonijoje negali būti nepastebėtas. Kalbant apie ilgalaikę riziką, nors padėtis naujai atsirandančios ekonomikos yra pakankamai bendra ir ten yra šiokių tokių pavojų, ypač kai galbame apie greitą kreditų plitimą. Dėl to gamybos e, produkcijos mastai pasiekė gana tvarų lygį, ir, e, bet iškilo grėsmė dėl paskolų sprogimo tose valstybėse. Štai Kinijose bankų paskolų tempai pastaruoju metu kaip ir Indijoje sumažėjo. Ir šiek tiek pastaraisiais mėnesiais galima ramiau verti patį. Ką galėtų padaryti didysis dvidešimtukas? Pirmiausia, eurozona turi išspręsti savo užburto rato tris elementus sureguliuoti tos rytis, kaip aš jau kalbėjau. Desidalių nepristatysiu, nes laiko nėra, bet pažvelgime į ne Europos valstybės, pažvelgime į kitą Atlanto pusę. E, fiskalinė rizika e, Junktinės Amerikos valstijose turi būti valdoma atsargiai, susitariant dėl mokesčių ir išlaidų planų jau labai greitai. Bendrasis tikslas - stabilizuoti ir palaipsniui mažinti e, skolos mastą, bet tuo pat metu JAV ir akivaizdžiai Japonija nedelsamos turėtų priimti uh, uh, esminius vidutinės trukmės konsolidavimo planus. Uh, naujai atsirandančiose ekonomikose iškyla sudėtingas poreikis balansuoti ekonomiką. Vidaus paklausa mažėja, gamyba didėja, o rizika E, yra nemaža. Daugelį tokių ekonomikų makroekonominis valdymas yra sudėtingas dėl e, nestabilių kapitalo srautų. Todėl reikia ieškoti atitinkamų politinių sprendimų, pirmiausia įvertinant aplinkybės kiekvienoje valstybėje, pavyzdžiui, infliacijos tempus. Tokiose valstybėse, kur infliacijos augimo tempai labai dideli, tokiose kaip e, Brazilija, Turkija ir net Indija, konsolidavimo priemonės turėtų būti e, taikomos kartu su investicijų skatinimo į švietimą, infrastruktūrą skatinimu. Kinijoje, kita vertus, e, infliacijos augimas yra kontroliuojamas, todėl reikia sukurti politiką, kuri subalansuotų iš naujo um, ekonomikos augimą valstybėje. E, turi būti stiprinama socialinio saugumo tinklelis, turi būti stengiamasi panaikinti e, rinkos iškraipimus, dėl kurių kapitalo kaštai yra labai dirbtinai maži. Kinija, kaip ir sakė ponas Magi, turėtų taip pat toliau įgyvendinti politiką, e, kad uh, valiutos keitimo kursas būtų lankstesnis ir ta politika turėtų būti sukurta ir įgyventa kuo greičiau. Dėl Los Cabos vadovų susitikimo ir apie jį kalbėdamas aš baigsiu. Čia išvelgiame e, ekonomikos augimo ir užimtumo srityje tokius prioritetus. Pirmiausia, mes kaip ES savo partneriams turim paaiškinti, ką esame padarę, e, sutvarkydami valstybės skolą ir ką dabar darome. Mes labai aiškiai šiuo požiūriu pasakysime, kad eurozonos integralumas – negali būti numenkintas. E, mes norime aiškiai pasakyti, kad Graikija turi išlikti eurozonoje, tačiau turi laikyti savo įsipareigojimų. Mes tikimės, kad didžiojo dvidešimtuko partneriai mus šioje pozicijoje parems. Taip pat bandome paaiškinti, kaip ketiname skatinti augimą Europos Sąjungoje, kur svarbiausias mūsų svers svertas išlieka vieninga rinka. Europos komisija ir toliau teiks pasiūlymus vidaus rinkai e, galutinai suformuoti uh, vidaus paslaugoms ir tinklinėms vadinamosioms pramonėms šakoms. Nors mes savo ruoštų didžiai dėmesio dalį skiriame valstybės skolos problemams sureguliuoti, turime reikalauti, kad ir kitos didžiojo dvidešimtuko valstybės neštų joms tenkačią atsakomybę. Reikia iš naujo akcentuoti pasaulio ekonomikos subalansavimo poreikį, turime skadinti JAV ir Japoniją įgyvendinti patikimus vidutinės trukmės fiskalinio konsultavimo planus, prašysime, kad Kinija e, stiprintų socialinio saugumo tinklus, toliau vykdytų struktūrinės reformas ir e, greitintų e, rinkų keitimo e, procesus. Galiausiai turėtume skatinti reformas, kurios kurtų darbo vietas ir stiprintų ekonomiką. Turime stiprinti kovą su protekcionizmu, toliau e, kalbėti apie daugia šalę prekybos sistemą ir jos augimą. Ir, ponė pirmininkė, baigdamas galiu pasakyti, kad pastaruoju metu išaugęs protekcionizmas tokiose valstybėse kaip Argentina ir Brazilija mums kelia vieną didžiausių susirūpinimų. Ir didžiasis dvidešimtukas turėtų spręsti tokias problemas. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar išklausykime parlamentarų, kaip ir pirmoje darbo grupėje dalyvauja keletas Europos parlamento narių, kurie aktyviai mm, užsijima tarptautiniais klausimais. Pirmasis Daniel Kaspari, jis mano kolega tarptautinės prekybos komitete. Uh, Jis yra Europos liaudės e, partijos frakcijos, pačios didžiausios frakcijos narys. Pernai jisai rengė pranešimą labai svarbių e, klausimų, tai yra ES prekybos politika ir strategija Europa 2020. Pone Kaspari, žodis Jums, prašom. E, dėkuoju, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad galime kalbėti šiandieną apie svarbius dalykus. Norėčiau tris elementus paminėti. Pirmiausiai, valstybės skolos krizė, nuo kurios kenčiame jau porą metų. Visuomet man įdomu pastebėti tai, kad ES kaip visuma 27 valstybių sąjunga ir eurozona yra labai nevienalytė. Jeigu kalbėsime apie biudžeto deficitą Junktinėje karalystėje, tai situacija yra viena ir kitose neurozonos valstybėse e, narėse yra daug problemų e, kitur. E, e, jeigu pasižiūrėsime BVP, tai kurios šalis net ir su problemomis e, neturi tokios įtakos visai Europos Sąjungai. Pavyzdžiui, tiksliau svoris netoks didelis. 2 procentai BVP pagaminama Graikijoje, 3 procentai visos skolos Europos Sąjungos. Diskusijos apie finansų rinkas, ar jos pagristos realybė, ar paprasčiausiai yra gilinamos dirbtinai, ar tuo nenorima nukreipti dėmesio nuo kitų problemų. Egzistuoja kitų problemų Europos Sąjungoje, bet tikrai e, kai kas nėra taip svarbu. Aš esu nuo 90 metų politikoje. Ir dar tuo met vyko diskusijos apie tai, kokia Vokietijoje yra valstybės skola. Taigi kalbėjome apie valstybės skolą, kalbame jau gal daugiau kaip 22 metus. Tikriausiai tą patį būtų galima pasakyti apie visas šalis. Dabar politikoje, e, finansų rinkoje turime pasimokyti iš savo uh, klaidų ir žmonės supranta, kad nebegali viskas tęstis taip, kaip buvo. O dabar antras pastebėjimas. Pro, programos, kurios skirtos išjudinti augimui. Kon, prieš ciklinės programos kalbame apie augimo programas Europos Sąjungoje Jeigu esi sodininkas, tai pirmiausiai turi e, parengti planą savo sodo, paskui reikia išdirbti žemę, ją patrešti, tada pasodinti augalus. Reikia trašų, tačiau trašų nereikia, kol neparuošiai e, dirvos ir tą patį galime pasakyti apie augimą. Negalime jo išjudinti, jeigu nepadarysime uh, pagrindinio darbo Graikijoje, tai reiškia administracinės politinės reformos. Reikia išpūrenti dirvą, kad joje galėtų prasikalti žali atsigavimo daigai. Mes e, taip turėtume kalbėti apie tvarų augimą. Turime e, būti tikri, kad bet kokia augimo programa, kaip ir sodas, bus e, parengtas gerai iš pat pradžių, nes e, negalime gyventi augimo programų Saharoje. Daug mano kolegų siūlo įvairiausius dalykus apie tai, kokias būtų galima gyvendinti programas. Tačiau jeigu jos nebus tvarios, jeigu neturėsime tvaraus augimo, tai niekur ir nenukeliausime. Dar viena mintis apie rinkos atvėrimą. Pagal bet kokį ekonominį modelį galima užsitikrinti augimą tik tai atvėrus rinkas. Europos Sąjungoje, kaip žinia, mes dar nesukūrėme iki galo bendrosios rinkos. Dar gana toli nuo to esame. Galbūt su vidaus rinkos komitetu apie tai galime pakalbėti. Ir e, tai, kad rinka dar nebaigta kurti, turi pasiekmių. Turime galvoti, kiek mūsų rinka atvira Argentinai, Brazilijai, JAV, šių šalių bendrovėms. Kai kurios bendrovės gali įkurti e, filialą vienoje iš mūsų valstybių narių ir E, suvoks tik tai tada, kad negalės iš tos šalies veikti visoje ES teritorijoje. Protekcionizmas tebėra egzistuojantis dalykas ir e, matome Brazilijoje jo praaiškų, matome, kaip Brazilija užsivirė pasaulio ekonomiką, Argentina uh, dar tarsi prastesnėje padėtyje. Matome, kas vyksta su Mercosur. Amerikiečiai taip pat bando užverti savo rinką. Investicijų klimatas e, Kinijoje taip pat nėra labai palankus mūsų bendrovėms. E, nemažai bendrovų traukėsi iš e, Kinijos, kur rinka plečiasi šiaip. Rusija stoja į pasaulio priekybos organizaciją, bet tai dar viena rinka, kuri yra gana uždara. Kai kas vyksta su tomis tendencijomis, kalbam apie protekcionizmą nuo Lehman Brothers problemos, bet atrodo, kad šis reiškinys tik tai plečiasi. Tai kas atsitiko per pastarosius ketverius ir penkerius metus. Bijau, kad jeigu visos geros šios mintis išliks tik popieriuje, tai galėsime atsisveikinti su pasauliniu augimu ir užimtumo perspektyvomis. Dėkoju dabar aplinkos saugos komiteto atstovai. Richardas Zeiberis, taip pat EPP atstovas ir e, Bas Eichhaut iš e, jungtinių kraštutinės Europos kairiosios frakcijos. Jeigu taip pat kalbės apie tvarų augimą. Pone Zeiber, jūs pirmasis? Tu. Mm, nežinau, kaip jūs pasidalinsite laiką, bet būtų gerai, kad neviršytume jums skirto. sakiau, aplinkosaugos komitete mes na, bendradarbiaujame. Norėjau pasakyti, kad mūsų kolega yra iš žaliųjų partijos. Taigi mes kalbame apie pasaulinį ekonomikos augimą, kaip jį pasiekti. Tai reikia visada prisiminti ilgalaikius aspektus ir negalvoti tik apie trumpalaikės e, priemonės. Dažnai mes tą ilgalaikę perspektyvą tiesiog pamirštame. Klimato pokytis. Tai yra ilgalaikė grėsmė, taip pat demografiniai pokyčiai. 9 milijardai žmonių planetoje ir a, išteklių trūkumas, gamtos išteklių trūkumas. Tai iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Gyvename pasaulyje, kuris na, prisitaikė šiaip ar taip prie Šiaurės Amerikos modelio, matome pokyčius įvairius įvairiuose pasaulio šalyse, pavyzdžiui, pietričio Azijoje. Bet jeigu pasižiūrėsime į praeitį, pamatysime, kaip mes e, tiesiog vystėme šitą dabartinį modelį. Prisimenu tos laikus, kai Kinija buvo didžiulė e, galinga valstybė. O tai e, kaip e, Europa sugebėjo palikti aiškę savo žymę pasaulyje. Europa a, e, savo žiniomis a, e, ir tų žinių pateikimu. Ir šitaip mes sugebėjome a, būti konkurencingesni už kitus ir sugebėjome pritaikyti tas žinias ekonomikoje. Mes žinome, kad Kinija pasižymėjo daug įvairių inovacijų, pavyzdžiui, parako išrado. Tačiau Kinija nesugebėjo pasinaudoti tais visais atradimais ir įgyvendinti juos savo ūkiją. Na, Kinija nebuvo pakankamai atvira ir tai vedė prie daugelio problemų. Na, reikia visada atsiminti politinę sistemą šalies. Ir čia reikėtų mūsų parlamentui pagalvoti apie tai, kalbant apie didžiojo dvidešimtuko eilinį raundą. Taigi mes kalbame apie ilgalaikės pokyčius ir tai, kokią įtaką tai turės visuomeniai, žmonėms na, praeitame amžiuje. Pavyzdžiui, situacija pasikeitė būtent dėl to, kad keitėsi mūsų naudojimas kūras, pavyzdžiui, iškastinis kūras. Ar mes ir toliau jį naudosime, ar mes pasistengsime na, naudoti tokius uh, galbūt žalesnį tikrinimą kūrą ir galbūt visas, mūsų, visa mūsų ekonomika tap žalesnė, ekologiškesnė. Taip pat kalbame apie kainas energetikos sektorėje, vyksta diskusijos dėl išteklių trūkumo. Taip ir yra daugybė reiškinių susijusių su šiuo trūkumu kainos paprastai remiasi tokiam trumpalaikėmis tendencijomis. Reikia pagalvoti, kas ateityje vyks anglies ir dujų sektoriuose. Šiandien mes labai priklausome nuo išorės kainų. Reikia galvoti apie apie šitos o, išorės kaštus ir reikia padaryti juos labiau vidiniais. Jeigu mes nieko nepakeisime, mes atsidursime tokioje padėtyje, kada tie pokyčiai e, įvyks labai netikėtai staiga. Ir tokie mm, netikėti staigus pokyčiai gali privesti prie įvairių neramumų. Kada kalbame apie žalį ekonomiką, mes kalbame apie žmonių gyvenimo lygio kelimą, bet reikia pagalvoti ir apie socialinius aspektus. Matau, kad jau e, žiūrima į laikrodį, bet manau, kad baigiau savo laiką perduosiu žodį savo kolegai. Na, malonu bus išgirsti iš Poraikhaut minčių šią temą. Ačiū. Ačiū už tai, kad suteikėt papildomai laiko. Richardai Zėver, aš esu iš žaliųjų, todėl e, nenustepsit, kad aš žvelgiu į pavadinimą, kuriame yra sakoma sąlygos pasaulio augimui. Ir čia mes galvojame ne tik apie finansų, bankininkystės sistemas ar panašiai, mes privalome galvoti ir apie planetos ribas kurių neperžengdami turime e, plėsti ekonomiką. Ir aš turiu pasakyti, kad iki šiol mane šiek tiek nustebino tai, kad ta tema nebuvo paliesta kol kas. Nes e, man susidarė įspūdis, kad jūs laukite, kol aš tai pasakysiu. Bet viskas iš tiesų priklauso nuo to, kiek rimtai mes tą iššūkį vertiname. Ir aš galiu pasakyti, kad ir didžiajame dvidešimtuke, ir pasaulyje bendrai e, yra kalbama apie tvarumą. Ir ryšiai turi būti labai natūralūs, nes galiausiai, kai mes kalbame apie mūsų ekonomikos augimo ateitį, privalome galvoti apie planetos ribas. Ir turime suprasti, kokia aktuali yra ši problema. Pateiksiu šiek tiek skaičių. Mes e, tarptautiniu mastu labai puikiai mokam susitarti dėl tikslų. Pavyzdžiui, žymusis dviejų, proces, dviejų laipsnių e, klimato atšilimo mažinimo tikslas – Bet pažvelkime į tendencijas ir e, pažiūrėkime, kas e, iš tikrųjų vyksta su pasaulio e, CO2 mažinimo tempais. Per metus tik šiek tiek daugiau negu vienas procentas būdavo pasiekiamas iki 90-ųjų metų. Tuo tarpu nuo 90-ųjų iki 2010-ųjų buvo pasiektas 2 procentų skaičius, bet per artimiausius 20 metų mes turime pasiekti 3 procentus ar net 6 procentus, jeigu norime sumažinti klimato šilimą, apriboti tą klimato šilimą dviem laipsniais. Taigi, arba mes iš esmės drastiškai turime pakeisti uh, E, CO2 išmetimo įpročius pasaulyje, arba tada turim pasakyti, kad tas 2 procentų tikslas yra nepasiekiamas. Bet mes negalime deklaruoti 2 laipsnių tikslo pasauliniu mastu, o iš tiesų rimtai negalvoti CO2 mažinimo priemonę, nevertinti CO2 mažinimo priemonę. Bet tai turėtų kalbama didžiajame 20-uke. Kalbant apie energetiką, e, CO2 išmetimų mažinimą ir panašiai, E, suprantame, kad e, reikia nepamiršti ir tokių dalykų kaip žemės ir vandens. Apie biologinę įvairovę turime kalbėti. Turime bent jau ženkliai sumažinti biologinės įvairovės praradimą. Nes jeigu pažvelgtumėm į šią temą, į šią sritį, tai pamatytume, kad tikslų toli gražu dar nepasiekėme. Ir kalbėdami apie sąlygas pasaulio ekonomikos augimui, privalome apie tai kalbėti. Vėlgi, kalbėdami apie tas sąlygas, galime sakyti, kad reikia susitarti ir tikslų, o paskui tada galbūt e, e, eisim į finišo tiesėje, nes Europa bus susitars dėl tikslų. Bet pagalvokime apie paskatas, apie pinigus, apie iškasamojo kūro subsidijas. Pasaulyje nuo 2005 iki 2010 metų visos e, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sumokėjo ket, nuo 45 iki 200 milijonų e, eurų tam, kad e, būtų e, mažinamas iškasamo kūro naudojimas. Tačiau iš tiesų tie pinigai nebuvo gerai panaudojami. Kur tie pinigai pateko ir neretai naftai. Mes, atrodo, tarsi ir toliau subsidijuojame iškasamą į kūrą. Ir tada 2020 metais, 2020 vėl pasakysime, kad einame tai teisinga kryptimi. Ir vietoj to, kad mes uh, E, panaikintume iškasamajam kūrui skiriamas subsidijas, e, mes tik tai kalbame. Pažvelkime į mokesčius. Kokia yra mokesčių sistema Europoje? Didelė dalimi viskas yra e, suverčiama e, darbo jėgai, o ne išteklių švaistytojams, naudotojams. Mes kalbame, bet politikos nieko nekeičiame ir praktiškai niekas nesikeičia. Kiek tai yra susijęs su ES krize? Pažvelgime tokias valstybės kaip Ispanija ir Italija. Ispanija naftos importą padidino nuo 2009 metų pirmo ketvirčio iki 2011 metų nuo 4 milijonų iki 7 milijonų, milijardų eurų atsiprašau. Ir e, tai ir parodo, kodėl biudžeto problemos iškyla kiek e, nafta suvartoja pinigų. Tas pats ir Italijoje. Italijoje nuo 19 iki 31 milijardų per tą patį laiką išaugo suma. Europa prarado progą e, išbristi iš, 2000, iš ekonominės krizės 2009 metais, kai mes turėjome galimybę investuoti į ekonomiką, kuri taupytų išteklius, kuri kurtų darbo vietas. Mes apie užimtumą kalbame ir sakome, kad ir pamirštame, kad vien tik investavimas energijos taupimą uh, Europoje sukurtų 2 milijonus darbo vietų. Tarptautinio mastu tai gali sukurti net 60 milijonų darbo vietų, jeigu mes investuosime į žalį ekonomiką. Taigi galiausiai mes turime galvoti apie išteklius taupančią ekonomiką, nes ekonomika ateitie bus tik tokia. Ta, to reikalauja pasaulio uh, E, pajėgumai, pasaulio ribos, raidos ribos. Mes pinigus turime leisti išmintingai, nes kitaip po dešimties metų mes vėl kalbėsime apie didelę krizę, kuri bus kur kas prastesnė negu tai, ką turime dabar. The... Dėkuoju, atsiprašau, kad neteisingai nurodžiau jūsų frakciją. Jūs esate čia, esate žaliųjų atstovas, ne jungtinių kairiųjų, bet mano dokumentuose buvo neteisingai nurodyta. Aš norėčiau paklausti, ar dar kas nors norėtų pasisakyti prieš suteikiant žodį svečiams. Gal kas nors norėtų kai ką pasiūlyti, pakritikuoti. Turime šiek tiek laiko klausimams. Ar turite kas nors jų? Tai Pasinaudokite progą, jeigu kas nors norite ką nors pasakyti. Prašom. E, pasisakykite apie 20-ąją pasaulinį valdymą. Turite dabar galimybę, šiaip jų nebūna taip dažnai. Taigi tada grįžkime prie kalbėtojų. Ta pačia tvarka. Jie sureaguos į parlamento narių išsakytas pastabas. Prašom, Lorenzo. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų išsakytas mintis. Labai e, pritariu tam, kas buvo pasakyta. Nors jeigu galėčiau apibendrinti, problemas, tai pasakysiu, kad reikia kalbėti apie trumpalaikės, ilgalaikės problemas. Jūs daugiau minėjote ilgalaikės perspektyvos e, dalykus, e, kuriems taip pat reikia trumpalaikio dėmesio. Bet šiaip politikai dažniausiai ir žiūri į trumpalaikę perspektyvą, bet jūsų pastebėjimuose tai neatsispindėjo. Ponas Kaspar iškėlė vieną klausimą. Ar mes tikrai e, suvokėme, kokia yra realybė? E, realybė yra labai trumpalaikė. Jeigu pasižiūrėsime finansų rinkas, jos žiūri trumpalaikę perspektyvą, o trumpalaikė perspektyva savo, kad JAV gali finansuoti save už 1 e, procento palūkanų normas ar žemesnės, o Graikija negali. Tokia yra realybė, su kuria mes susidurėme. Ir politikai turi reaguoti tokią realybę. tą patį galima pasakyti apie žmonės. Ypač e, krizės akivaizdoje, kai žmonės e, išgyvena sunkumus, ilgą laiką jie nori greitų sprendimų. Aš sutikčiau su tuo, ką jūs sakėte apie e, tai, kaip sodininkas E, renktųsi plėtoti, sodinti savo sodą, bet šiandieną eiliniam žmonėms tikriausiai norisi matyti sprendimų. Jie nori pamatyti šviesą tunelio gale. Dėl to mes tiek daug kalbame apie krizę šiandieną. Ir bijau, kad tą patį galima pasakyti apie rinkų žvėrimą. Jūs kritikavote šį reiškinį, bet mes žinome, jog E, praeitie buvo nemažai tokių dalykų. Atsiradus ekonomikos krizai, pirmiausia, galvojame, kaip apsaugoti vidaus rinką. Ir tai prieštarauja ilgalaikiams tvaraus augimo tikslams, e, aplinkos, e, ekonominės gernimo tikslams. Ta pati galime pasakyti ir apie pastebėjimus apie žalį elementą augime. Taigi e, atsiranda toks trumpalaikis požiūris ir ieškoma sprendimų, kurie būtų skirti neteliotoms problemams spręsti. Tai nebūtinai optimalus e, dalykas, sutinku su jumis, mums e, reikia išlaikyti nuoseklumą tarp trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų. Jeigu to nepadarysime, tai manau, kad kils pavojus, jog nebegalėsime politinę prasme įtakoti padėties ir rinkos perims valdžią, tada jos e, diktuos sąlygas, o tai nėra optimalu. Jeigu lauksime, kol rinkos pasakytų, kuriai šaliai ką daryti, tai taip atsitiks, kai bus prarasta, prarastas rinkų pasitikėjimas, investuotojų pasitikėjimas ir dėl to augimas dar labiau stagnuos. Dabartinėmis aplinkybėmis sunku labai užtikrinti pusiausvę tarp tvarių ilgalaikių tikslų ir trumpalaikių sprendimų, e, kurie būtų primtini e, rinkai ir sukurtų žmonių pasitikėjimą. Ir dabar Europoje iškyla problema dėl tų dalykų dviejų derinimo. tai labai sudėtinga, bet pasaulis žiūri į Europą, tai yra išbandymas. Dėl to reikia spręsti problemas, reikia derinti trumpalaikės, ilgalaikės, e, trumpalaikį ilgalaikį perspektyvą ir Europa e, tikrai dabar turi prisimti sudėtingą lyderės vaidmenį, turi e, rasti atitinkamus sprendimus, išlaikyti viziją, tai yra taip pat parlamento uždavinys reikia politikos formuotojams e, teikti aktualiausius svarbiausius klausimus. Ponas Peks. Ačiū pirmininkė. Ne. Jeigu visi sutinka su visko, kas yra sakoma diskusijose, diskusija tampa labai nuobodi. Taigi yra tam tikrų prieštaravimų, bet noriu pasakyti, kad o, visiškai sutinku su tuo, ką Lorentas pasakė apie trumpalaikės ir ilgalaikės perspektyvas. Na dabar namas dega, gaisras ir reikia iš karto imtis veiksmų. Taip pritaikoma ir uh, didžiajam dvidešimtukui, kaip Meksikos ambasadorius sakė, kad yra ir kitų a, e, dalykų mūsų darbo tvarkyje, a, tame tarpe ir tą žalį augimą. Mm, Atrodo, kad kam Meksikos, e, pirmininkaujantį Meksiką siūlo, yra tai, Na, apskritai reikia prisiminti, kad mes, ES, galbūt toliau pažengė priekį negu kitas pasaulyje ir reikia mum remtis iš tikrųjų didžiojo 20-ko rodo pagrindų įvairiose srityse, pavyzdžiui, ir anglies dviginį iš metalų klausimų Na, ponas pirmininkė, jeigu galėčiau paprieštarauti kai kam, kad buvo pasakyti, norėčiau grįžti prie mūsų pirmojo posėdžio. Labai gaila, kad pranešėjai jau čia nebėra. Taigi sunku prieštarauti kam nors, ko jau nėra su nedalyvaujančiais. Bet pirmasis dalykas, su kuo aš nelabai norėčiau sutikti, yra tai, kad didysis dešimtukas tai šalis, kurios pačios savo atstovauja. Ne, nenorėčiau su tuo sutikti. Taip, aš neatstovauju Europos komisijai, aš atstovauju Europos Sąjungai. Ir mums vyksta įvairūs posėdžiai, kuriuose kalbame apie a, tam tikrus klausimus, apie a, na, tos terminus a, reikalingus. A, Taigi, tai regioninio reprezentavimo, regioninio atstovavimo klausimas yra labai svarbus. Žinoma, sakysime, Amerika ar ten šalis Azijoje, jos atstovauja savo regionui. Dar man pasirodė gana keista, ką panas Gralsvoj pasakė, kad, e, pavyzdžiui, e, kalbant apie Europos centrinio banko finansinę politiką. Vis tik tiesiog, kai tiesiog perdodama viskas jam, yra gana keista. Na, vėlgi, kada mes kalbame apie teisingą e, šitą kryptį, kada, pavyzdžiui, traukiamas netgi Sirijos klausimas. Aš visiškai nesutikčiau su tuo. Man atrodo, kad didžiojo dvidešimtuko sėkmė yra būtent tai, kad mes pagrindinį dėmesį kreipiame ekonomikos ir finansiniams reikalams ir mes matėme jau, kad užsienio reikalų ministerija, na mes matėme, kas vyko Las Kampas šiais metai, kad negalima kalbėti apie visišką sėkmę. Na, nebuvo, jok, nebuvo jokio komunikato paskelbta, nebuvo jokių aiškių rezultatų. Tai tiek. Taip, aš visiškai sutinku su jumis, kad didysis 20. Dvidešimtukas turėtų, žinoma, labiausiai kreipti dėmesį į ekonomiką, į jas valdymą. Na, taigi, e, jeigu nėra daugiau norinčių pakalbėti, norėčiau e, tuo ir pabaigti šią labai savalaikį, savalaikį ir labai iš tikrųjų naudingą konferenciją. Na, na mūsų nu, tikslai buvo gana kuklus, a, tiesiog įtraukti parlamentą parodėte, kaip mes patys a, dirbame šioje srityje. Mes jaučiame, kad, kad, a, kad turint galvoje jūsų ekonominį svorį, jūs turėtumėte labiau pasireikšti pasaulinėje arenoje. Ir, a, atsakingiau dirbti pasaulinio valdymo srityje. Na, Europos parlamentas yra tiesiogiai renkamas institucija, o šitie milijardai o, gyventojai renka jūs. Taigi, o, tai o, turėtų būti, tai turėtų būti atkreiptas dėmesys. Ir konferencija parodė, kad kad e, iš tikrųjų o, didelį vaidmenį suvaidino ir o, teisės aktų primime, ir e, kurie tarnauja tam pačiam tikslui. Ir tai, kad klausimai, problemas kylančios didžiame dešimtuke e, yra taip pasiekę taip pat ir Europos parlamentą. Mes šiandien pasiekėme Meksiką, o kur bus e, viršūnių surinkimas rengiamas. Taip pat ne, mes e, galime paminėti, norėčiau tiesiog pasakyti, kad e, visos institucijos turėtų labai įsiklausyti į savo parlamentus ir manau, kad po viršūnių stikimo ir taryba, ir komisija E, turėtų atvykti į parlamentą ir e, tiesiog informuoti apie ES dalyvavimą viršūnės tikime ir jų rezultatus. Taigi norėčiau pabaigti palsį, e, palinkėdama Meksikos, Meksikai sėkmingo prezidentavimo, pirmininkavimo. Uh, labai sėkmingo viršūnių stikimo Los Kabos ir dėkingas už tai, kad jūs dalyvaujate šitame mūsų sutikime. Sėkmės. Thank you. Thank you for the provoking remarks at the end.